Okay. Good afternoon. Labą dieną. Labą dieną visiems. Prašau visus susėsti. Sveikinu su, su visais steigiamame Libė komiteto posėdėje. Man tenka garbė būti laikinąją komiteto pirmininkė Aš buvau prieš tai pirmoji vicepirmininkė, tad pagal taisyklę 14.1, kuri taikoma pagal taisyklę 204.3 mutatis mutanis. Vis, visai sveikinuosi, visais komiteto nariais. Ypač norėčiau pasveikinti naujuosius narius ir skelbiu posėdį pradėtą. Mūsų posėdžio tikslas sudaryti komiteto biurą, išrenkant pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų pagal 204 taisyklę iš darbo tvarkos taisyklių. Pirmiausia, išrinksime pirmininką, o po to rinksime vicepirmininkus ir tam jau vadovas naujasis pirmininkas. Taip pat visų prašyčiau pasitikrinti, ar turite elektroninės balsavimo korteles. Jeigu neturite, Prašau iškart paprašyti pakaitinės kortelės, nes nebus įmanoma naudotis elektroninė sistema, jeigu ne visi nariai turės korteles. Na, tikiuosi neprireiks to. Tačiau tikrai žinokite, kad kortelės jums prireiks. Pagal 200 darbo toks taisyklių taisyklę pranešu, kad šie pakaitiniai nariai dalyvauja balsavime. Dabar perskaitysiu sąrašą, kas ką pakeis. Mr. Taigi. Axel Foss replacing Mr. Karheinz Becker.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 uh, Mrs. Veering replacing Mr. Michel, Mrs. Spinelli replacing Mrs. Ernst, and Mrs. Lunacek replacing uh, uh, Mrs. Valero. So these are the replacements. Tad štai pakaitiniai nariai. Norėčiau pat patikslinti, kad politinės partijos turi informuoti laikinąją pirmininkę apie bet kokius pakeitimus šiam sąrašui prieš pradedant balsavimą. O dabar peikime prie pirmininko rinkimų. Pirmiausia, dėl kvorumo. Skelbiu, kad daugiau negu 15 narių dalyvauja, tad e, kvorumas pasiektas pagal taisyklę 208.2. Dabar kviečiu teikti nominacijas. Prašyčiau teikti kandidatus komiteto pirmininko postui. Pane Zipil. Ačiū pirmininkė. Norėčiau nominuoti mūsų narį Klod Morais, kad tęsti komiteto pirmininko pareigas. Dėkoju. Kandidatas turi būti komiteto narys, taip ir yra pono Morais atveju. Taip pat turi būti išpildęs finansinių interesų formą, tai taip pat padaryta. Taigi panas Morais yra nominuotas kaip kandidatas į pirmininko postą Libe komitetui. Noriu paprašyti paklausti tavęs, Klaudai, ar sutinki būti nominuotu, ar primati nominaciją. Taip, ačiū. Taip, gerai, tuomet eisime prie balsavimo, kadangi turime tik vieną kandidatą nominuotą. Tada siūlyčiau... aklamacijos būdu balsuoti. Taigi prašau plojimais išreikšti savo valią. And I'm really happy to declare the candidate. Taigi labai džiaugiuosi, galėdama paskelbti, kad kandidatas buvo išrinktas ir kviečiu poną Morajas ateiti ir perimti pirmininko pareigas. Dėkui. Meantime, to to that... O tuo tarpu načiau pasakyti, kad jeigu būsiu nominuota kaip vicepirmininkė, tai tapsiu ilgiausiai dirbančia biuro nare nuo 7 metų. Ačiū. That was a relief. Thank you. Taip, man net palengvėjo, labai ačiū. Dėkui, Kinga. Taip, toliau vicepirmininkų rinkimai. Načiau padėkoti visiems kolegoms, visiems už paramą. Pasas keletą metų Libė komitetas nuėjo ilgą kelią ir taip jau būtent dėl čia dalyvaujančių narių darbo. Ir akivaizdu, kad mes esame labai aktyvus ir užimtas komitetas, mes daug dirbame ir būtent dėl to, kad dirba komiteto nariai. Jie dalyvauja trilogose ir daug nuveikia. Tad už tos du su pusę metų jums dėkoju ir man tai yra didžiulė privilegija, kad aš buvau perinktas ir, ir toliau dirbsiu taip pat sunkiai, dar sunkiau ir būsiu taip pat atviras pirmininkas. Labai ačiū už jūsų pasitikėjimą. Nors kaip pasirinkimo kaip ir neturėjote, ar ne? Bet vis tiek labai dėkoju už paramą. Toliau persime prie vicepirmininkų rinkimo. Tai pagal 204 taisyklę iš darbo tvarkos taisyklių turbūt reikėtų man kaip ir kingai nurodyti, kas balsuoja, kaip kurie nariai pagrindiniai nariai balsuoja. Taigi, štai šie nariai. The boss for the EPP, uh, Mr. Coelho for the EPP, uh, Mr. Stetina for the EPP, um, uh, Ms. Ms. Schlein for the S&D, Mr. Fernandez for the S&D, uh, Mr. Jurek for the ECR, uh, Mr. Viernik for ALDE, um, Uh, sorry, um, Ms. Kaga Callas for the ALDE as well. And finally, Mrs. Spinelli for the GUE and Ulrika Lunacek finally for the Greens. So those are the substitutes who... Štai paketiniai nariai, kurie dalyvaus balsavime. Dabar pereikime prie vicepirmininkų rinkimų. Pirmiausia, dėl kvormo Pareiškiu, kad daugiau negu 15 narių dalyvauja, tad galima balsuoti. Ir taip pat kviečiu teikti nominacijas. Kviečiu nominuoti kandidatus pirmam, antram, trečiam vicepirmininkui. Ir taip pat ketvirtam vicepirmininkui. Norėčiau priminti, kad kandidatą gali nominuoti arba politinę frakciją, arba bent 5 procentai komiteto narių. Libė komiteto atveju tai yra 3 nariai nes turi būti pilnateis komiteto narys ir turi būti užpildęs finansinio interesų deklaravimo formą. Prašau dabar. Taip pat norėčiau paklausti, ar, ar kandidatas tiks būti nominuoti. Taigi pradėkime nuo pirmo vicepirmininko. Pane Vensola. Ačiū, norime nominuoti Kinga Dal. Ačiū, Kinga gal nominuota pirmąjį vicepirmininkę. Ar yra daugiau nominacijų? Jeigu nėra kitų nominacijų tuomet turėsime jau kandidatą. Ir kadangi kandidatas vienas, galime balsuoti plojimais. Jeigu visi sutinka, prašau Kinga gal išrinkta pirmąją vicepirmininkę. Toliau. Antras vicepirmininkas, laukiu nominacijos. Padasipil. Ačiū pirmininkė. Turbūt nepamiršite, kad e, dėja, gal tik pasiekė, kad Iljana Jotova, mūsų kolegė, nebedalyvauja čia, tas taigi Sergis Stanišev siūlo kaip e, kandidatą. Pone Stanišev, ar sutinkate tapti kandidatu? Gerai. Taip. Libė komitetas pamiršau ponios galas paklausti, ar sutiko būti nominuota. Štai kaip gavosi. Taigi, ponas Stanišev tampa kandidatu. tampa antruoju vicepirmininku. Toliau trečiasis. Atsiprašau, beje, nepasitikrinome aklamacijos būdu. Ar visiems tinka aklamacijos būdu balsuoti? Gerai, trečias vicepirmininkas. Ar yra nominacijų? Pane Sarčentinį. Pirmininkė, džiaugiuosi galėdama žalių vardu nominuoti Jan Filip Albert. Pone Albertai, ar taip jūs nominuojamas kandidatu, ar yra daugiau nominacijų? Jeigu nėra daugiau nominacijų, Bėlė Pansakotas sutinka būti nominuotas? Ar sutinkate? Jeigu sutinkate būti nominuotas, tuomet skelbiu, kad panas Jan Albrecht iš, išrenkamas aklamacijos būdu. Toliau, ketvirtasis vicepirmininkas. Pane Metolo, noriu teikti nominaciją. Ačiū pirmininkė, mums didelė garbė Barba Kudlicką nominuoti šią poziciją. Pane Kudlicką, ar sutinkate? Sutinkate. Nėra kitų nominacijų. Tad džiaugiuosi. Galiu pranešti, kad nominuojama aklamacijos būdu taip pat, pane Kudlicką. Um, Kolegos, norėčiau paprašyti visų keturių vicepirmininkų prisijungti prie manęs salės priekyje, tada nutrauksime posėdį iki pusės ketvirtos, tada prasidės įprastinis frakci... E, komiteto posėdis, taigi pertrauka iki pusės keturių ir kviečiu vicepirmininkus prisijungti prie manęs. Ačiū.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

Okay, dear colleagues, uh, if you would um, take your seats. Rangus kolegos, sėskite prašau, pradėsime. Tad kolegos, jeigu niekas neprieštarauja, turbūt atvirkiai. Prašau, kolegos. Prašau tylos. Šeštas punktas darbo tvirtinimas. Jeigu nėra prieštaravimų darbų taip patvirtinta. Jan Albrecht, prašau. Labai ačiū. Ačiū šią progą paprašyti vien dalyko. Nes mes turime čia du teisininkus su mumis, kurie atstovauja Edvardu Snowdenui informatoriui. Tad parlamento rezoliucija buvo parengta 15 dieną sausio ir buvo prašoma sutikti jam paramą ir buvo prašoma valstybės narės sutikti jam prieglupsti. Tad norėčiau paklausti, ar būtų galima suteikti laiko, galbūt porą minučių jiems, kad jie paaiškintų, kokia yra jo pozicija šio klausimu. Gerai, ačiū. Taip žinau, kad kolegos turėjo gauti informaciją apie šis teisininkus. Taip, jie susitinka, turi susitikimų parlamentas kitais kolegomis. Taip, jūsų prašymas suteikti porą minučių pasakyti ir paaiškinti savo darbą, kaip sės su rezoliucija, kuri jau, jau parengta. Na, ką siūlyčiau? Jeigu niekas neprieštraus iš kolegų, galėtumėte padaryti posėdžio pabaigoje, jeigu leis laikas. Tuomet galėtų šį teisininką pasakyti, ar sutinktumėte su tuo? Taip, manau, būtų gerai. Jeigu kažkokių problemų, galbūt būtų galima šiek tiek paankstinti, bet iš principo manau, kad gerai. Pirmininkas, na, kiek įmanoma lankščiau pažiūrėsiu ir atidžiai seksiu laiką. Taigi tiesiog pateikta naujas formacija, jeigu jis atsiras ir traksim tai posėdį. Ačiū kolegos, kad lankščiai pažiūrėjote šį klausimą. Toliau. Dabar jau šiek tiek nusiraminęs. Norėčiau dar kartą visiems padėkoti nariams iš perinkimą. Norėčiau, žinoma, ypač padėkoti tiems nariams, kurie nuolat dalyvauja koordinatorių posėdžiuose. Dėkuoju visiems, kurie nuolat dalyvauja posėdžiuose taip pat. Taip pat dėkuoju darbuotojams Libe komiteto visiems vyriausiams e, komiteto nariams. Tikrai sulaukė daug paramos. Na, galbūt būtų galima sakyti, kad, kad labai darbuotojai visada, kai dirba naudingai, tačiau mūsų atveju visuomet dirba labai naudingai. Ir labai dėkoju, kad vis taip puikiai dirba, nepaisant politinių starimų, kurie yra komitete. Mes tampame tokia kaip ir šeima. Dalinamės patirtimi, Dėkoju visiems už tai. Dėkoju visiems darbuotojams, kurie prisideda prie mūsų darbo. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie mūsų Libekamto darbo prieš 2,5 metų. Labai visiems ačiū. Taip, kolegos, eikime toliau. Devintas punktas. Romų integracijos valstybės narėse klausimas, esama situacija. Taip, reikia užtikrinti, kad būtų gerbiamos pamatinės Romų teisės. Mes, mūsų komitetas apie tai nekartą išnekėjęs. Ir senesnė buvo parengta rezoliucija dėl pamatinių teisių 15 metais. Šiandieną esame pasikvietę poną Janis Dimitrakopulos. Kopulos kuris yra ES pamatinių teisų agentūros atstovas. Jis pristatys antrąją mažumų teisų situacijos ataskaitą. Taip pat ponas Šabol Schmidt dalyvauja iš DG Justice. Jis pristatys naujasius žingsnius Romų integracijos politikoje. Pirmiausia, ponui Janis suteiksiu žodį, po to ponui Šmit ir tada suteiksiu žodį komiteto nariams. Labai dėkuoju jums abiems už tai, kad atvykote. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkoju, kad pakvietėte pagrindinių teisų agentūrą dar kartą, kad pristatytumėme savo darbo rezultatus, įrodymus, kurie aiškiau parodys, ką reiškia būti Romų šiandien Europos Sąjungoje. 2008 metais pagrindinių teisų agentūra parengė pirmąjį apžvalgos duomenų rinkinį, remiantis pirmojų ES migrantų ir mažumų bei diskriminacijos apžvalgos duomenimis. Ir tada situacija buvo nušviesta gan blankiai, Dėl šių rezultatų ES institucijos, įskaitant ir parlamentą, komisiją bei tarybą, atitinkamai priemė rezoliucijas, pagrindų politiką, rekomendacijas, kad tas problemas būtų galima išspręsti. Atlikome tikslinę studiją 2011 metais ir vertinome keturias socialinio gyvenimo sritis. Kalbėjome ne, ne tik apie diskriminaciją, bet vertinome ir uh, bei lyginome pa, Romų padėtį su padėtimi kaiminėse bendruomenėse ir dabar pristatysime to antrojo, tos antros apžvalgos duomenis. Mes lyginome tai su kitų piliečių duomenimis ir kitų gyventojų duomenimis ir pažiūrėjome, ko pasiekėme per pastarosius dešimt metų įvairiomis pastangomis, bandydami pagerinti Romų padėtį. Kaip matote, rezultatai vėlgi yra atspindėti ne tik tarybos rekomendacijoje 2013 m. gruodžio mėnesį primtoje, bet ir taip pat jungtinių tautų tvaraus vystimosi tiksluose tai atsispindi. Vertinant, kiek pastangos įtraukti Romus buvo įgyvendintos, gyvendinant ir svarbius tarptautinius tikslus. Trumpai apie pačią apžvalgą, kaip sakiau, tas tyrimas buvo atliktas devyniose valstybės narėse - Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje. Maždaug 80-85 procentai Romų ES buvo E, įtraukti į tą tyrimą pagal tarybos vertinimus. 8 tūkstančiai pokalbių, 45 minutės kiekvienam buvo skiriamos su Romų žmonėmis, kurie save laiko Romais. Ir taip pat mes pateikėme duomenis apie 34 tūkstančius šeimų narių. Ir mes atsitiktinai atrinkome tuos bendruomenės atstovus, 5-10 procentų Romų turėjo būti vis, iš visų gyventojų skaičių, tai skai, vis, vertinant visą gyventojų skaičių. Taigi mes nesilankime tose teritorijose, kur būtent Romų yra labai daug, mes tengiamės kaip sykis vykti į tas teritorijas, kur Romų nėra tiek daug, kur jų koncentracija nėra tokia didelė. Tačiau rezultatai neteikia daug drąsos. Lygiai taip kaip ir praeitie. Vidutiniškai įvairiose šalyse egzistuoja skirtumai tarp vienos ir kitos. Tačiau į detalę šiandien nesileisiu. Ir tie skirtumai rodo, kad didžiulė dauguma, 8 procentai Romų gyvena žemiau skurdo ribos savo šalyse. Kas ketvirtas Romas ir kas trečias Romų vaikas susidūrė su badu. E, taip buvo suklošys tokia situacija, tai buvo duomenis iki apklausos pateikimo. E, vaiko teisų konvencijoje yra numatyta, kad vaikai neturi badauti. Mūsų pačių sutarties trečios straipsnio trečioji dalis sako, kad vaikai turi būti apsaugoti ir bado patirti neturi. Mm, Kur Romai gyvenam? E, mes kalbėdami apie būstus galim konstatuoti, kad daug Romų susiduria su didžiuliais sunkumais susijusi su būstu. Dažnai jie neturi e, vandentiekio. E, arba, pavyzdžiui, gyvena namuose, kuriuose nėra elektros. Be to, rezultatas yra tas, kad dažnai trūksta vietos ir Romų šeimos ne, neturi tinkamo, tinkamo gyvenamo ploto. Taip pat apžvalga rodo, kad labai didžiuliai skirtumai yra tarp Romų, kalbant apie būstą, ir likusių e, to šalies gyventojų. Kita svarbi problema yra prieiga prie įvairiausių patogumo. Tokių kaip pavyzdžiui e, turėti galimybę praustis duše ar vonioje ir panašiai. E, Romai dažnai gyvena niekieno teritorijose ir jie nuolatos iš jų vėjami, dėl to jiems būsto problemas spręsti yra dar sunkiau, kai dėl švietimo. Tai yra tas rytis, kur yra šiek tiek pagerėjimo. E, tai buvo konstatuota, ypač kai kalbama apie ankstyvą vaikų ugdymą. Taip pat e, reikia pasakyti, kad praeitį situacija buvo visiškai netoleruotina, nes labai nedaug romų vaikų lankė iki mokyklinio ugdymo įstaigas valstybėse narėse. Pusė e, Romų vaikų dabar, kurie turėtų eiti į mokyklą, ją neina. Kai kalbame apie užimtumą, e, kai kalbame apie socialinės teisės ir socialinį ramstį, tai turime konstatuoti, kad E, tas švietimo trūkumas, išsilavinimo trūkumas yra esminė problema vėliau ieškant Romams darbo. 95 procentai, kitaip tariant, beveik visi Romų vaikai ar jaunuoliai nebelanko jokios ūkdymo įstaigos po to, kai baigia vidurinę mokyklą. Tai skatina didesnę segregaciją. Ta segregacija prasideda jau mokykloje. Ir dažnai mm, ta segregacija yra susijusi su gyvenamąją vietą. Graikijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje tokių atvejų galima paminėti nemažai. Dabar apie jaunimą. Kaip jau sakiau, vidutiniškai 60 procentai Romų jaunuolių tarp 16 ir 24 metų amžiaus nedirba ir nesimoko, taip pat nesimokos profesijos. Tuo tarpu to paties amžiaus neromų jaunuolių, tokių yra tik 12 procentų. Kitaip tariant, yra didžiulis skirtumas tarp romų jaunuolių ir kitų e, šalyse gyvenusių jaunuolių. Vidutiniškai 72 e, procentai romų moterų nuo 16-24 metų lygiai taip pat nedirba ir nesimoko. Be abejo, tai irgi yra Tai nėra savotiškos varžybos, kas, kieno rezultatai dar blogesni, bet tenka pasakyti, kad Romų jaunimas kenčia labiausiai. Romoje, Portugalijoje ir Vengrijoje tie skaičiai yra labiausiai kelintis susirūpinimą. Graikijoje 81 procentas 16-24 metų, metų moterų, jaunuolių, merginų ir moterų nedirba ir nesimoko. Jeigu pažiūrėtume į užimtumą Romų tarpę, tai galime pasakyti, kad uh, kas trečias tik dirba. 44 procentai gyvena e, prastos kokybės būstuose ir 20 procentų e, jų tik gali pretenduoti tinkamą būstą. Kaip, kaip galite pamatyti štai nuotraukoje, e, ši moteris dirba uh, e, savartinę, rušiuodama atliekas. Ir dažnai jos dirba rizikingus ir labai menkai apmokamus darbus. E, tenka diskutuoti apie saugumą darbe ir, man atrodo, Romų e, situacija dirbančių tokiomis sąlygomis taip pat turi būti detaliau diskutuojama. Kai žvelgiame į diskriminacijos atvejus, reikia pasakyti, kad čia detalės yra svarbios. Um, Pats skirsnio pavadinimas rodo, kad tie žmonės tikrai gyvena visuomenės užrybėje. 41 procentas jaučiasi diskriminuojami įvairiose gyvenimo srityse. Ir čia norėčiau paminėti tai, kad tie skaičiai yra pakankamai dideli, tiek kalbant apie jų kontaktus su viešai administracija ir taip toliau. Šeš, 60 metų praėjus po to, kai buvo patvirtus reikiamos direktyvos, nedaug respondentų gali pasakyti, kad jie e, patyrė diskriminaciją vien dėl to, kad jie yra Romai. E, ir tie žmonės retai skundžiasi kam nors. Jeigu pasižiūrėtume, ar žmonės žino e, teisės aktus, kurie yra skirti juos apsaugoti, tik 36 procentai apie tokius teisės aktus yra girdė, 82 procentai nežino jokių organizacijų, kurios gali suteikti pagalbą diskriminacijos aukoms. E, dešimtajame direktyvos atitinkamos straipsnė yra kalbama apie informacijos sklaidą. Ten yra pasakyta, kad valstybės narės turi siekti, kad direktyvos nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos ir kad asmenys būtų informuoti apie e, tos e, direktyvos apriepti. Ir rasinės lygybės direktyva turi būti atnaujinta atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Kai lapkritį pateikėme šios apžvalgos rezultatus, tai mes kalbėjome apie žmogaus teisės, mes nekalbame apie politinius tikslus, kalbame apie žmonių orimą, orumą, apie teisės, kuriomis turi teisę ir turi turėti teisę naudotis visi žmonės, nepaisant jų etninės kilmės. Tad visus sprendimų prieėmėjus, teisėkūros dalyvius raginu padaryti viską, kad priimtos politikos būtų efektyviau įgyvendintos. Mes Norime, kad e, tos politikos, dėl kurių apsisprendžiama, būtų atkakliau įgyvendinamos ir kad būtų kovojama su e, prieš Romus nukreiptais požiūrės ir nuotaikomis. Būtina gerinti santykius tarp atskirų valstybių bendruomenių. Romams taip pat patiems reikia imtis patiems rūpintis Romų integracijos klausimais ir be abejo dirbti kartu su visais tais, kurie yra pasirengę jiems padėti. Ačiū. Labai ačiū šis vertinimus. Pane Šmit, galbūt galėčiau paprašyti, kad kalbėtume apie 10 minučių, nes tikrai iš narių bus labai daug išsamių klausimų. Be abejo, jie nori suprasti, savo staciją nori gauti atsakymus. Sakau, kad liks laiko pakam diskusijom, tai prašau, galite apie 10 minučių kalbėkite. Ir tuomet abu gal išgirsti labai išsamių klausimų. Labai ačiū, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat sveikinu Jums komisijos, komisijos, komisijos vardu už, e, sveikinu su e, perinkimu. Taip, kalbėsiu iki 10 minučių. Gerbėjai parlamento nariai, komisijos vardu Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, galėdamas čia dalyvauti šiame posėdėje ir pasidalinti su jumis tuo, ką mes matome iš komisijos pusės, komisijos tarnybos, kaip mato, esama situacija su Romų integracija. Kaip visi labai gerai žinote, komisija nuolat teikia ataskaitas, teikia vertinimus dėl to, kaip įgyvendinamas nacionalinės strategijos pagal ES programas ir Kaip žinote, birželio 26 dieną šiurtųjų metų buvo parengta naujausia ataskaita. Ir ten tikrai buvo galimybė tą išsamiau aptarti. Manau, bus galima dabar aptarti pačias svarbiausius elementus iš to vertinimo. Taigi, ataskaita vertinimas iš vienos pusės vertina komisijos vaidmenį, o iš kitos pusės stebi valstybių narių priimtas priemonės įvairiose srityse. Kalbam apie kažkokias priemonės, taip pat teisinius klausimus, taip pat ir švietimą, e, užimtumą, sveikatos klausimus, būsto klausimą, o taip pat ir struktūrinius bei finansavimo klausimus. Be to, šių metų ataskaita, turiu galvo šių metų ataskaita, mes pirmą kartą atskirai aptarėme valstybės narės atskirius skyrius paskyrėme toms asmenams, kurios pateikė išsame informaciją ir jas vertinome atskirai. Kasgi dabar įdomaus, čia žvelgiant Europos Sąjungos lygių, e, čia aš paprašyti, pradėti nuo tų daiktų, dalykų, kurie mūsų galva yra pozityvus, kurias labai svarbu paminėti. Pirmiausia, jau yra struktūros, kurios pada koordinuoti, dalis gerą praktiką ir stebėti. Yra tinklas, Romo klausimų kontaktinių taškų tinklas. Kiekvienai valstybėje yra atstovai ir bendrauja su tarnybomis šios valstybės narės. Tai reiškia, kad mūsų e, valstybės narės šiame kontekste dalinas gerąją praktiką ir bendrauja. Taip pat nemažiau svarbus dalykas yra tai, kad valstybės narės atstovės tarnybos bei gali bendrauti ir taip pat gali bendrauti plėtinį visuomenę. Ir čia matome vėlgi dviejų sluoksnių sistemą. Visos valstybės narės turi nacionalinės Romų platformas. Ir tos platformos jau veikia valstybės narėse. Greta to, greta to ES lygių yra europinė platforma skirta Romų įtraukties klausimui. Šios platformos yra labai svarbios ir jos teikia galimybę dalis informaciją tarp valstybių narių plėtinių visuomenių ir taip pat bendrauti su vyriausybėmis ir su administracijomis. Ir iš viso to seka kitas dalykas, kurį, manau, reikia labai pabrėžti yra tai, kad dabar yra aiškios sąsajos numatytos tarp Romos integracijos strategijų ir Europos 2020 strategijos. Ir tai beda prie labai konkrečių dalykų. Jau yra, numaty, jau yra atskiroms valstybės teikiamas rekomendacijos. Tai yra rekomendacijos toms valstybės narėms, kur mes matome, kad Romų įtraukties klausimas vis dar susidarė su tam tikromis galbūt e, kliūtimis, nuo kur reikia skirti daugiau dėmesio, tos dėmesio. Taigi tam yra priemonė. Toliau, finansinis klausimas. Yra finansinis elementas, finansinė parama. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad tose valstybėse narėse, kur teikiamas e, rekomendacijos, komitetikams rekomendacijos, mes ten matome, kad e, Romų tikras klausimas jau įtrauktas yra į nacionalinės finansavimo programas. Čia kalbama apie pusantro milijardo eurų Taigi tai numato labai daug galimybių. Teikiama ir labai daug galimybių. Be to yra dar keletas atskirų programų, kurias mes koordinuojame čia iš Briuselio. Kelias iš jų labai svarbios yra. Programa vadinasi Romai Romoms. Tai tam vyko kultūriniai mainai, taip pat žiniasklaidos informatumo didinimas ir taip toliau. O kita programa kuri buvo pilietybės ir teisų programa. Ir ten įsitraukė daug romų organizacijų, jos gavo paramos. Toliau. Kitas labai svarbus dalykas yra teisinis lygmo. Jūs visi puikiai suprantate, kad labai svarbios čia yra dvi direktyvos. Tai yra rasnės lygybės direktyva ir taip pat tarybos pagrindų sprendimas prieš rasizmą ir ksenofobiją. Tačiau norėčiau pabrėžti šiame kontekste, kad e, komisija per pasos dviejus metus atskirai ėmėsi svarstyti, labai giliai svarstyti tai, kaip tie sakti taikomi praktiškai. Ir mes jau kalbėjome, mes, mes jau buvome prieita ir prie pažydimų procedūrų, kai matėme, kad situacija nėra išsprendžiama tiesiog dalintis gerą praktiką. Tai aš tik pakartoti iš mūsų ataskaitos, kas ten pasakyti yra. Na, nenoriu nu, nu, to pasakyti, kad mes dabar jau čia labai viską teigiamą vertiname ir kad esame jau taip uh, labai gerai nusiteikę. Na, taip žinoma nėra. Mes tik suprantame, kad jau yra svarbios prieldos tolesniam darbui. Tačiau kitas klausimas yra, ką pavyko realiai pasiekti kokių konkrečių žmonių gyvenime, kalbant apie, apie tas visuomenės. Na ir čia, manau, galime atkreipdėmės tai, ką mes ką tik išgirdome iš e, pagrindinių teisų agentūros atstovo lūpų ir na tikrai nėra labai daug pozityvių duomenų. Aš pats radau tik du atskirus atvejus apie teigiamų, teigiamus pokyčius duomenyse. Kokiegi tie duomenys? Čia bei nenačiau, kad mane neteisingai suprastumėte. Bet viena iš tų teisų teigiamų pokyčių yra tai, kad skurdo lygis yra 80 procentų. Na, tai aišku, nėra iš savame teigiamas dalykas, kad yra teigiama, kad 80 žmonių yra gyvena 80 procentų skurde gyvenat. Na, tačiau pažiūrėjus atgal, matysime, kad prieš tai skaičius buvo iš vis nesuvokimi 90 procentų. Tad, na taip, žinoma, pokyčių greitis yra tikrai neprimtinas, tačiau bent jų kryptis yra gera. Aišku, procesą reikia labai pas, pas, pažinti vienas toks rodiklis. Kitas rodiklis, kuris daug daugiau optimizmo teikia, tai yra ankstyvas vaikų mokymas. Visi žinome, kad švietimas yra svarbus dalykas, esminės svarbus dalykas vėlesnė integracija į visuomenę. Čia ypač svarbu kalbėti apie ankstyvą vaikų mokymą. Nes vienintelis sektorius, kurį matome, kad vaikų integracija nepriklausomai nuo jų etinio konteksto, matome, kad situacija gerėja. Ir kuriuose valstybės narėse matome, kad Romų vaikų atveju jau virš 20 procentų. Tad tai tikrai yra labai geras rodiklis ir labai džiugu į tokį matyti. Norėtume tokius rodiklius matyti kitose elementuose taip pat. Bet kiti dalykai tikrai netenkina. Ir mūsų ataskaitoje tai yra patikimas įvairios rekomendacijos, pirmiausia raginame įgyvendinti jau galiojančius teisės aktus, taigi tinkamai taikyti kovos su rasizmu direktyvą, taip pat pagrindų sprendimą. Toliau nustatėme atskirą problemą, tai yra iškeldinimų problemos, kurios susidarė Romai, tai yra neprimtina. Ta problemą pabrėžėme, taip pat segregacijos klausimą atskirai kėlėme švietimo srityje ir būsto srityje ir bendrai prašome geriau įtraukti intervencijas į politikos rytis, kad būtų galima geriau pasiekti Romų bendruomenės tuomet, kai leidžiami yra e, visuomenės finansai vis, metos problemas spręsti. Ir kitas dalykas, ką reikia dar gerinti, yra duomenų rinkimas. Reikia turėti geresnių stebėjimo priemonių. Tad tokios yra bus pagrindinės rekomendacijos. O toliau norėčiau labai trumpai pristatyti, ką padarėme nuo 16 metų vidurio. Taip. Pirmiausia, tai Europos komisija visapusiškai remia Europos parlamentą, siekianti įvesti atskirą minėjimo dieną. Ir mes taip pat raginame antrąją rūpščio dieną paskirti atminčiai. Toliau esame pradėję kitų papildomų programų ir svarbiausias turbūt dalykas per pastarosius metus, pasiekimas svarbiausias tai yra tarybos išvados, kurios patvirtintos gruodžio 8 dieną. Valstybės narės įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų įvairiose srityse. Na, nenoriu dabar visko vardinti, tačiau kalbama su nustikimu prieš e, čigonus ir taip toliau. Tad tikrai manau, kad tai yra didelis pirmin ir mes labai didžiuojamės, kad to pavyko pasiekti Europos lygiu. Ir iš mūsų pusės, manau, kad komisijos tarnybos yra pasiekusios tą etapą, kai jau esame perėję tą vidurio tašką ir dabar galime labai kruopšiai vertinti situaciją ir kiek man plačiau įtraukti su tas šalis, taip pat remtis išorės vertintojais ir nustatyti, kokia yra situacija, surinkti įrodymus. Suprantame, kad kol kas tendencijos nėra geros, mes dar nejudame gerą, mes dar nejudame gerą kryptimį, tačiau tam reikia daugiau įrodymų. Tai tikrai reikėtų mums visiems susivienyti, susivienyti pastangas ir pajudėti ir atlikti planes, pilnesnį vertinimą. Pone pirmininkė, 50 sekundėm, 50 sekundėm viršio laiką, prašau už tai atleisti. Is... Vienintelė priežastis, kodėl kalbu apie laiką, yra ta, kad yra daug narių, kurie jau eilę metų čia komitete dirbo Romų klausimų. Kiek atsimenu, nuo 99 metų, tikrai gan ilgai ir po to 2004 metais plėtra vyko ir minėjau laiką dėl to, kad iš tiesų bus daug detalių klausimų iš komiteto narių, kurie tikrai labai domisi šiuo klausimu ir norėčiau, ir sąrašas tikrai labai ilgas, tai aš pakviesiu kolegas pasakyti tvarka kada jie paprašė žodžio. Na ir dar vienas klausimas, kuris susijęs su tuo, ką jūs abu minėjote. Jūs abu minėjote teisėkros darbus, pagrindų sprendimą ir direktyvą. Ir čia dirbantis nariai tikriausiai prisimena, kad tos dvi priemonės turėtų apsaugoti Romų bendruomenę ir suteikti teisėkuros pagrindą. Taigi man tikrai kyla klausimas, Ar pasiekėme tokią stadiją, kai abi tie, abu tie teisėkros dokumentai yra naudingi ir jais galima apsaugoti tą tikrai labai didelę mažumą Europoje ir ar visi veiksmai, kurių imasi komisija, pakankami. Ar ta direktyva yra pakankama priemonė tvarkyti su tikrai labai sudėtingu kompleksiniu klausimu nes e, kovos su rasizmu direktyva buvo skirta ir kitam tikslui. 1999-2004 metais buvo ji kuriama ir po to daug kas pasikeitė su Romų, su Romų situacija. Taigi norėčiau užduoti šį bazinį klausimą, nes abu jūs minėjote šį, šią direktyvą. O dabar Saraja Post bus pirmoji, kuri užduos klausimą. Prašau. Ačiū, pirmininkė. E, džiaugiuosi, kad pagrindinė teisų agentūra parengė šias ataskaitas ir tikrai tai yra gazdinantys skaičiai. Aš net nesu taip jau labai ir nustebusi, tiesą sakant. Aš esu sena kovotoja už Romų teisės ir esu Europos tarybos ekspertė šioje srityje. Kalbant apie pagrindinę teisų agentūrą, tai man įdomu, kaip jums pavyko susisiekti su visais tais Romais, kurie faktiškai gyvena, išmesti iš namų yra gyvena miškuose. Aš žinau, kad tūkstančiai yra gyvenviečių, kurios nėra susijėtos su sujungtos su miestu, kaimo ar miesteliu. Yra visiškai tokios pavienės gyvenvietės. Ir apie 1200 žmonių ten gyvena, tarkim, jie visiškai neturi e, jokio ryšio, prieigos, neturi vandens, jie tiesiog buvo išmesti uh, iš namų. Ir daug žmonių patenka į tokią kategoriją, kategoriją ir jie turėtų atsispindėti jūsų parengtose ataskaitose. Taip pat turiu klausimą apie tai, kaip mes galėtumėme siekti pažangos. Aš savo iniciatyvą rengiu pranešimą apie Romus ir laukiu artimo bendradarbiavimo ir su agentūra, ir su komisija. Dirbu šioje srityje jau 30 metų ir matau, kad žmonės tikrai pripažįsta, jog yra daug cinizmo. Taip pat pripažįsta, kad Romai egzistuoja ir tai jau yra žingsnis tinkama linkme. Tačiau man atrodo, kad Europa turėtų turėti tokią tiesos komisiją Romams kad galėtumėme spręsti realias problemas, o ne tik tose keturiose jūsų minėtose srityse. Kad galėtumėme spręsti problemas ne tik susijusias su sveikata, darbu ir būstu bei švietimu. Tai yra tos, aišku, keturios pagrindinės rytis, tačiau komisija turi pasigilinti ir, ir į kitas rytis. Ir aš manau, kad reikia tokios tai, e, tiesos, sutaikinimo komisijos, kad e, galiausiai pripažintumėme, jog tai yra gėdinga, gėdingas reiškinys diskriminacija nukreipta prieš Romus, nes dabar tai net nėra laikoma gėdinga. Mes turime išsiaiškinti, kokia yra situacija ir kodėl situacija yra būtent tokia turime įvertinti ir istorinės priežastis, ir yra aišku priežasčių, kodėl yra taip, kaip yra. Taip pat turime pabandyti siekti užsibrieštų tikslų, tačiau tai yra pažeidimai, pažinimo procedūros, kurios taikomos Ček, Čekijos, Vengrijos atžvilgių, tai aš norėčiau išsiaiškinti, kokia dabar yra situacija, kaip jūs, ką jūs ketinate toliau daryti. Uh, E, dėl pažeidimų procedūros taikymo Graikijos, Italijos atžvilgių, kitų šalių atžvilgių. Ir galiausiai agentūra bei komisija žino, kad yra priverstinių iš, iškraustimų. Ir kitose šalyse mes turime pręsti šią problemą. Taip pat Europos struktūriniai regioniai fondai, kurie yra naudojami atkurti tas gyvenvietės Romams, kad jie galėtų gauti normalų būstą, kaip yra sprendžiamos tos problemos. Ačiū, Soraja. Kornelija Ernst, prašau. Dėkoju. Ačiū už atliktą tyrimą. Ir manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu, kad žinotume faktus, kad turėtume juos ant stalo, kad ir kokie liūdinantis jie bebūtų. Matėme, kokie e, yra procentiniai skaičiai, kokie skirtumai. Nėra tikrai kuo didžiuotis. Romai šimtus metų gyvena čia. Mes kalbame apie pabėgėlių integravimo klausimus. Galėtume iškelti klausimus, kadangi Romai čia gyveno. Situacija tebėra tokia kaip ir dabar. Ar turime reikiamas priemonės jų integracijai užtikrinti? Romų strategija juk turėjo būti vienas iš etapų, turėjo būti atliekami vertinimai. E, ar dabar Europos komisija nemato, nemato poreikio turėti uh, saistančias priemonės, kurių turėtų laikytis valstybės narės ir kurios nesilaiko žmogaus teisų reikalavimų. Ar manote, kad e, kartu su tomis priemonėmis, kad remiantis tomis priemonėmis, kuris buvo patvirtintos iki šiol, bus galima sėkmingai dirbti toliau? Prieš mėnesį pasirodė studija dėl priverstinės sterilizacijos. Kiek buvo galima paveikti šias nuostatas, kokia situacija yra šioje srityje, ar taikoma ta priverstinė sterilizacija? Problema buvo iškilusi Čekijos Respublikoje. Ar tebe egzistuoja tos nuostatos ar ne? Taip pat Romų vaikų taikomos, romų vaikams taikomos diskriminacinės sąlygos švietimo srityje. Aišku, kad jie dažnai primami tik į tam tikras mokyklas. Kur atsabiltai? Dėkoju. Iš tikrųjų, mes met, metų metus diskutuojame šiais klausimais ir puiku, kad mums pagaliau yra dar kartą priminama, kokia situacija yra neprimtina. Juk Roma yra mūsų šalių piliečiai ir turi turėti tokios pat teisės e, kaip ir mes visi. Iš tikrųjų, kelia susirūpinimą tai, ką jūs kalbėjote apie vaikus. 2014-aisiais aš buvau pateikusi klausimą Europos komisijai Ir džiugu matyti, kai komisija yra įsitraukusi šių klausimų sprendimą. Aš raginau komisiją elgtis labai griežtai, nes dažnai valstybės narės nėra įgyvendinusios strategijos, kurią mes primėm pras, mūsų praėjusią kadenciją. Mano klausimas Europos komisijai buvo toks, kaip naudojamasi ES fondais, socialiniais, žemės ūkio, regioninės plėtros fondais, romų problemams spręsti. Ir mes klausime, ar galima užtikrinti tinkamą ES pinigų panaudojimą e, šios bendruomenės integravimui, jos nediskriminavimui. Matėme, kad jiems trūksta koordinacijos, kad e, yra kitų problemų nuo 2014 iki dabar. Ar buvo pasiekta pagerėjimo ar ne? Aš lankiausi kai kuriuose valstybėse narėse, žinau, kuriuose jų problemos buvo didžiausios, kai kurioms valstybėms uh, jokio įspūdžio tos priemonės nedaro. Skaidrumo trūksta, neaišku, kaip naudojami ES pinigai. Kad būtų galima užtikrinti, kad vaikai eina į mokyklą, kad gyvena oriomis sąlygomis. Ir mums yra smalsu ir noriu to dar kartą paklausti Europos komisijos, kas buvo padaryta, kad būtų užtikrintas institucinių pajėgumų kūrimas, kad būtų didesnis ir geriau veikiantis skaidrumo mechanizmas susijęs su ES pinigų vartojimu. Norėjau paklausti taip pat ir apie tapatybės dokumentus. Svarbu, kad vaikai galėtų turėti prieigą prie socialinių tarnybų, kad galėtų eiti į mokyklą ir tai yra susiję su tuo, kad dažnai vaikai nėra identifikuoti, jie neturi jokių dokumentų. Ir svarbu, kad jie būtų nebūtinai identifikuojami kaip Romai, bet kad būtų identifikuoti kaip piliečiai, kad būtų įrašyti į atitinkamus sąrašus. Tas, ta atskirtis yra didžiulė. Tūkstančiai žmonių, Romų, yra priversti palikti savo šalis, ieškoti laimės kitur kur e, galbūt tikisi rasti savo palankesnės sąlygas, oresnė, e, oresnės galimybės gyventi. Tai iš tikrųjų didžiulė problema, kas buvo padaryta. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už atliktus tyrimus, jie buvo labai svarbus. Ir aišku, mes galime daug kalbėti apie metodiką ir apie tai, kaip e, pasiekti ir surinkti tos duomenys. Gal kitą kartą apie tai pakalbėsime, bet aš norėčiau daugiau pakalbėti apie šių ataskaitų politinius padarinius. Ir man kartais sudaro įspūdis, kad mes pasaulio čempionai rengiant konferencijas, susitikimus, posėdžius, o realiai beveik niekas nevyksta. Dėl to, man atrodo, čia yra du labai svarbus dalykai. Pirmiausia, Aš nesu taip optimistiškai nusiteikęs dėl nacionalinių pagrindų įgyvendinimo, kaip jūs kalbėjote. Mano patirtis rodo, kad daugelie valstybių narių, įskaitant manąją, turime institucijų, turime galimybių, tačiau dėja valstybės narės nėra pasirengusios naudotis tomis priemonėmis ir tomis institucijomis. Taigi, ką komisija čia galėtų padaryti? Kokių yra politinių galimybių daryti spaudimą? Tai yra vienas dalykas, o kitas, aišku, pilietinių organizacijų vaidmuo yra svarbus Vėlgi mano patirtis rodo, kad daug nevyriausybinio organizacijų veikia vietoje, vietos bendruomenėse ir taip pat žinome, kad yra valstybių narių, kurios supuola tokias nevyriausybinės organizacijas. Taigi, manau, kad ir šioje srityje yra galimybių ir prievolių keisti padėtį ir daugiau dirbti kartu su pilietinėmis organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ačiū. Mes žinome, kad komisija įgyvenimo prasme ir vykdymo prasme daug ką nuveikia, tačiau čia kyla klausimas, ko dar galbūt kompleksiškiau ir giliau būtų galima padaryti, kad valstybės narės galiausiai imtųsi veiksmų ir pasiektų pažangos. Barbara Spinelli. Ačiū, ponė. Pirmininkė, už tikrai dėkoju už labai įdomius, įdomias ataskaitas, kurias parengė pagrindteisio agentūra. Ir tikrai situacija nušviečiama. Tikrai mus nuvilia ir sutinku, kad sprendimas yra įmanomas tik tuomet, jeigu Romai, Romų bendruomenės gautų daugiau galių. Taigi šiame kontekste, kalbant apie didesnės galės Romams, turiu kelis klausimus. Kokie yra pagrind, kokios yra pagrindinės kliūtys, kurios neleidžia formuoti įgūdžių ir integruoti tos bendruomenės? Pirmiausia, Romų bendruomenėms trūksta žinių apie jų pačių teisės. Jų atstovams, asociacijoms trūksta tų žinių ir jūsų vertinu, vertinimu, kaip būtų galima tą situaciją pagerinti. Nes kai tu žinai savo teisės, tai yra faktiškai pirmas žingsnis gauti daugiau galių. Ir kitas klausimas – susijęs su duomenų rinkimu. Labai svarbu, nors aišku visi ES yra piliečiai, bet e, duomenų rinkimas yra labai svarbus dalykas. Ir čia yra tokia didžiulė dilema. Nesuprantu, kodėl komisijai taip sudėtinga užtikrinti duomenų rinkimą reaguojant į audito, audito rūmų ataskaitą, aš irgi čia matau šiokių tokių problemų ir dažnai tokios bendruomenės, pažeidžiamos bendruomenės, bijo tų etninių, kategor, et, etinių, etninių kategorijų, kuomet yra surašomi gyventojai. Ir kol kas, man atrodo, kad mes tos dilemos, tos problemos nesame išsprendę. Taigi man būtų įdomu, kaip ir sužinoti, kaip jūs vertinate šią problemą ir kaip ją būtų galima išspręsti, nes dažnai Romų bendruomenės nepripažįsta, neteigia, pavyzdžiui, gyventų surašymuose, kad jie yra Romai. Ir tai yra ta problema, kuri nėra deramai pripažįstama. Tai būdavo, pavyzdžiui, su žydų bendruomenėmis Europoje, dabar taip nėra. Uh, nes e, jų statusas stiprus. Tačiau Romų atveju ta problema vis dar yra, jie nepripažįsta, jie vengia pripažinti esantys Romais. Ačiū, Barbara. Dabar pane Stevens. Ačiū, pirmininkė. Turiu vieną pastabą ir vieną klausimą. Klausiausi paaiškinimų dėl Romų padėties rytų Europoje. Ir tikrai gavau įdomios ir svarbios informacijos. Mes turime daryti viską, ką įmanoma, kad prasta situacijos ir prasta Romų padėtis rytų Europoje būtų pagerinta. Taip pat turime pažiūrėti ir tai, ką patys Romai galėtų padaryti. Jeigu pažvelgtumėme į žmonės, kurie atvažiuoja į vakarų Europą, mano mieste, Gente, pavyzdžiui, kalbant konkrečiai, tai mes tikrai turime uh, Romų didelę bendruomenę ir suaugusiųjų ir vaikų. Ir aš dirbau Gento miesto taryboje anksčiau. Ir jeigu įvertintumėme, kokiu pastangu ėmėsi Belgija, kad priimtų tos žmonės. Žinau, kad, tarkim, ir Gento meras dažnai kelia klausimą, kas nutiko su Europos lėšomis, kurios skiriamos uh, Romų pagalba Romams rytų Europoje. Akivaizdu, kad institucijos, valdžios institucijos nepanaudoja tų lėšų šimtų procentų vietos ar nacionalinių lygmenių įvairiose ES valstybėse narėse. Rytų Europos valstybės arba neturi noro arba būdų ką nors daryti, bet aišku, čia yra jau kitos, kitos diskusijos objektas, bet tam, kad europiniai projektai būtų gyvendinti, reikia 10-20 procentų bendro finansavimo santykio ir kai kurios valstybės narės to nesima. Mes gavome informacijos iš praeitų metų, kur matome, kad ES lėšos nėra naudojamos. Taigi, Gento miestas uždavė klausimą, jeigu, pavyzdžiui, po dviejų, trejų raundų tos lėšos vis tiek yra nepanaudojamos, tai kodėl tos lėšos negali būti, tarkim, skiriamos vakarų Europos šalims, ir juose gyvendinamiems projektams finansuoti. Pavyzdžiui, Belgija turi daug romų savo šalyje ir mes neturime pakankamai išteklių juos integruoti. Taigi tos komisijos lėšos, ar jos yra skiriamos tik tai rytų Europos šalims? Aš žinau, kad turi būti tai atskiras biudžetas, bet tarkim, kaip aš ir sakiau, jeigu pasirodo, kad po kelių raundų neįmanoma panaudoti tų lėšų, tai kodėl tos lėšos negali būti skiriamos, pavyzdžiui, projektams įgyvendinti vakarų Europos šalyse? Ačiū, ponė Winberg. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už pateiktą informaciją ir parengtas ataskaitas. Aišku, skundžiamės, kad situacija nepagerėjo niekiek pastarojo laiku. Padėtis dėl Romų nepagerėjo ir mes apie tai kalbame. Bet e, norint tapti ES nare, reikalinga tenkinti Kopenhagos kriterijus ir ten yra trys kriterijus kategorijos tų kriterijų, tai yra administraciniai, politiniai ir ekonominiai kriterijai. Ir vienas iš tų kriterijų yra būtent susijęs su žmogaus teisėmis. Mes dažnai kalbame apie žmogaus teisės čia. Sakome, kad reikia jų laikytis visame pasaulyje, tačiau mes net nesugebame jų laikytis savo valstybėse narėse. Aš čia uh, Kalbu apie Rumuniją, kuri jau yra narė dešimt metų ir iš pat pradžių mes žvelgėme ir vertinome, kas ten vyksta. Mes faktiškai ignoravome tai, kas ten vyksta ir manėme, kad jie patenkins tuos kriterijus. Praėjo dešimt metų ir kas pasikeitė, viskas buvo išbandyta. ES ir sumažino bendrą finansavimo santykį, kalbant apie socialinius fondus, bet niekas nepagelbėjo. Taigi mes turime susitelkti su tomis šalėmis, kurios netenkina kriterijų, mes turime kažką daryti tik ša, pačios šalis gali padėti savo piliečiams. Aš tai taip vertinu, jeigu pažvelgtumėme į Švediją, iš kurios aš esu. Tai mes matėme daug žmonių, kurie atvyko į mūsų šalį ir sėdėdavo faktiškai gatvėse prie parduotuvių durų ir mes gaudavome nuolatos įvairių ataskaitų apie tai, kad yra prekiaujama žmonėmis. Mes matome, kad Dublino kriterijais yra naudojamasi. Žmonės sėdi laukia, faktiškai šala ištisas valandas. Tai ką būtų galima padaryti, kad to šalis laikytųsi kriterijų? Ar turite kokiu tai realių pasiūlymų? Nes praėjo daug metų ir kol kas mes nieko dar nepasiekėme ir ką galėtų padaryti Švedija? Ar mums ignoruoti tai, kad mūsų, pas mūsų žmonės kenčia? Prašau pateikti man atsakymus. Dėkui. <clears throat> Finally, uh, Galiausiai, pane Sipel, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atvirai pasakyti, kad tokie dalykai palieka be žado. Išklausiau pranešimo pristatymą, tačiau pirma teismintis yra tokia, na, taip, kas nuspręsta, tai gražu, bet kas pasikeitė tuo asmenų kasdieniniam gyvenime tarp 2008 ir 2016 metų. Europos komisijos atstovai sakė, na, praktiškai niekas nepasikeitė. Net skurdo riba e, nuo 80 iki 95 procentų Romų gyvena skurde, E, nieks nepasikeitė. Aš noriu paklausti, o gal kitas skaičiavimo metodas statistikai buvo pasitelktas? Iš tikrųjų pasikeitė labai nedaugas, bet jei pažiūrėtume į skaičius, tai tenka pasakyti, kad juk už tų atskirų skaičių, tų duomenų yra žmonės, jų gyvenimai, gyvenimo sąlygos. Tad man kyla klausimas, kiek dar tų duomenų reiks surinkti, kad tikrai suvoktume, kad uh, daugelio žmonių padėtis yra neprimtina. Vyksta konferencijos, renkami statistiniai duomenys, bet juk reikia galvoti, kokiu priemonių imtis, kad situacija iš tiesų pasikeistų. Na, o iki tol vykusios konferencijos ir susitikimai nieko nepakeitė. Paskutinė pastaba. Visi turime internetą, e, kalbame apie krikščionybę, kalbame apie Jėzaus ir Švento Mato žodžius E, žinom, kad negalima daryti kitam to, ko nenori, kad darytų tau, kad savo artimą privalai mylėti kaip pat save. Bet e, nu, nors ir esame, kaip mes manome, krikščioniška žemynas, nieko nedarom, kad pasikeistų Romų padėtis. ES sutartys yra kalbama apie pagarbą žmogaus orumui, apie jo teisės. Ir štai dabar matome, kad vėl kalba valstybės narės, kalba Europos komisija, nieko kol kas nevyko, bet juk reikia kalbėti apie tai, kaip realiai tiem žmonėms padėti. Ačiū. Taigi dar klausome kolegų pasisakymų, laiko mažai, tad kolegos raginu kalbėti labai trumpai, o Atsakymą suteiksime 5-6 minutės kiekvieną. Pradėsime nuo pono Dimitro Kopulos. Labai ačiū, taip, na, visko neaptarsiu, tikrai labai tik trumpai galiu kalbėti. Tačiau pradėti nuo pagrindų sprendimo. Na, manau, kad pasidėt tai, kad e, laikui bėgant matėme, kad įtrauktis gerėja, tačiau mes taip padarėme Įvairias, įvairius tyrimus ir apie migracijos klausimus, ir apie smurtą prieš moteris, ir matome, kad tikrai na, problema nuolat kilta pati. Žmonės nežino savo teisės, nežino teisės aktų. Toliau dėl direktyvų. Tai pasakytina, kad e, trūksta pajėgumų lygybės tarnybose, kad jos galėtų paremti asmenis, paremti jos, kai jie pareikia skundus dėl nevienodo elgesio. Tad yra įgyvendinimo problema. Čia kalbant ir apie rasinės lygybės direktyvą, ir apie lygybės darbo vietų direktyvą. Toliau kalbėjote apie marginalizavimą ekstremalų. Ir ar apie tai, ar tai atspindi ataskatoje. Tai taip atsispindi, tačiau mes siekime pimti kuo reprezentatyvesnį pavyzdį. Kalbėjome apie 8 milijonų žmonių, Romų, kurie gyvena Europoje. Toliau kalbėti apie gėdingų diskriminacijų pripažinimą ir istorinį kontekstą. Tai yra politinis klausimas. Manau, kad yra daug įrodymų, kurie parodo, kaip buvo istorija elgiamasi su Romais, su valstybėse narėse. Tad nuo čia tai jau yra politinis iniciatyvos klausimas, kad tai būtų pripažinta. Tačiau už tokių politinių iniciatyvų, manau, tai turėtų būti ne tik pareiškimai, taip sakant, kabutėse pareiškimai, bet reikia aiškių gairių visuomeniai, ką jūs turite suprasti, ką jūs turi daryti, kai mato to žmonės, tos vaikus, kurie purvė žaidžia. Reikia iškesnių gairių. Toliau paminėti buvo struktūriniai fondai, na, vieną kartą buvo jie minėti. minėti Manau, eksantės sąlygos, kurios buvo įtrauktos į juos, yra labai svarbus dalykas, tačiau taip pat svarbu pažiūrėti, kaip tai praktikoje pritaikoma. Ir čia jau perėdame prie detalių klausimo, kiek prižiūrinčios institucijos tinkamai suformuluoja sąlygas, kai yra prašoma teikti paraiškas, kaip savivaldybės bei kiti veikiai reaguoja į tuos kvietimus teikti paraiškas. Manau, čia reikia tinkamai apmokyti darbuotojus, komisija to jau imasi. Mes prisidėsim prie to. Tikimės, kad tai turi duoti gerų rezultatų. Ir dabar baigdamas, dar norėčiau, vėlgi, prezidentas nesleidžia detalės, pasakyti du dalykus. Pirmiausia, yra dėta daug pastangų Romų įtraukties klausimų. Ir manau, kad Tos pastangos prasidėjo prieš maždaug 50 metų, jas pradėjo Europos Sąjunga. Taigi prieš 51 metus galbūt. Ir noriu pasakyti, kad mes kaip europiečiai turbūt turime labai aišku požiūrį į, į tai, kad žmonės Europoje gyvena tolstačiame pasaulyje. Bet reikia taip pat turėti galvoje, kiek laiko užtrunka kad tie žmonės ne tik gautų filantrofinę paramą, bet iš tikrųjų būtų pakelti, kad jie tikrai bus ta parama, kuri išvestos iš skurdo. Na, tai užtrunka labai daug laiko ir tenka tai pripažinti. Tačiau ko mums dar reikia, tai reikia sulaukti pažangos įrodymų ir daugiau tų įrodymų, negu matome dabar. Baigdamas dar norėčiau pasakyti du svarbius žodžius, kurie mano galva yra svarbiausi pastangose, dirbant su Romais Pirmiausia, orumas. Labai svarbu nepamiršti, kad visų Romos įtraukties pastangų ašis turėtų būti orumo užtikrinimas. Reikia dirbti šią srityje ir tai užtikrinti. Su tuo labai šis dalykas yra pasitikėjimas. Na, yra kalbama daug apie įgalinimą, įtraukti, apie tai vis kalba nuolat. Tačiau manau, kad tikrai reikia klausyti tų žmonių visų pirma. Ir reikia daugiausiai dėmesio skirti pasitikėjimui, nes dabar Romų bendruomenės nepasitikė politikais, net ir tada, kai tie politikai kreipiasi, nori įtraukti juos, įtraukti projektus. Čia reikia dėti pastangų. Kitas dalykas yra nedaug pasitikėjimo iš vietos valdžios pusės. Valdžios valdžia netiki, kad tos investicijos turės gerų ir tvarių padarinių. Tad, na, visą tai sukuria labai sudinga situacija. Tačiau mes ir toliau dirbsime. Ir kaip jau sakiau, įtraukties klausimai, plėtros klausimai, žmogaus teisų klausimai. Visam tam reikia laiko, kad duotų vaisių. Ačiū. Dėkuoju, pana Šmit. Dėkuoju. Norėčiau pirmiausia atsakyti poniai Spinelį. Ji minėjo, kad daug Romų nedrįsta prisipažinti esą Romai. Manau, kad tai yra viena iš tų didžiulių problemų, kad žmonės savo kilme visiškai nesididžiuoja. Problemų sprendimas negali siekti 10, 20 ar 30 metų ta problema egzistavo nuolatos. Visuomenė yra e, tokių sustabarėjusių įsitikinimų, kuriuos reikia sugriauti. Kitaip tariant, valstybėse narėse Europos komisija pati viena to padaryti negali. Tai yra ta užduotis, kurią valstybės narės turi atlikti, dirbdamos su žmonėmis, siekdamos pakeisti žmonių mentalitetą sakom, klausima, ar pakanks teisinių taisyklių. Na taip, buvo kalbama apie direktyvą skirtą kovai su, su rasizmu, jūs taip pat kalbėjote apie tarybos pagrindų direktyvą, bet aš manau, kad problema yra šiek tiek skirtinga. Reikia kelt klausimą apie tai, ar tos priemonės yra tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę. Dažniausiai ne. Manau, kad yra labai svarbu kad tos priemonės būtų pirmiausia tinkamai perkeltos visoje Europos Sąjungoje ir kad jos būtų tinkamai naudojamos, išsiaiškinant, kokie pavojai tyko. O juos minėjo daugelis deputatų. Valstybėse narėse, aišku, yra tokių pavyzdžių, kai Romų situacija yra neprimtina. Tai ne tik susiję su gyvenimo sąlygomis, bet ir su teisinėmis nuostatomis. Galiausiai reikia imti sąmoningų veiksmų. Valstybės narės dažnai lieka pasyvios, neįsimama reikiamų priemonių. Pavyzdžiui, kartais reikalingas įstatymas etniai kilmiai apsaugoti. Kalbėjote taip pat apie priverstinę sterilizaciją. To nebėra. Tokios priemonės buvo taikomos komunistinės diktatūros metais. Jei tai egzistuotų, tai būtų tikrai nesuvokiama, bet yra eilė kitų neprimtinų dalykų, kurių nevalia taikyti. Jūs kalbėjote apie segregaciją mokyklose. Tai štai, visos tos priemonės, tiksliau netinkamas jų taikymas, taiko, taikymas ir sukuria tą segregaciją. Mes, kaip Europos komisija, negalime sutikti su tokia situacija. Mes bandėme e, pritaikyti reikiamas priemonės e, nukreiptas prieš prasižengusią valstybę narę. Kaip reikėtų rasti tas geriausias priemonės, kad e, egzistuojanti segregacija išnyktų. Be abejo, tapatybės dokumentai taip pat svarbus dalykas. Negalima leisti, kad ES būtų e, tokių žmonių, kurie neturi tapatybės dokumentų. Apie tai kalbėjo daugelis deputatų. Svarbu, kad būtų pasinaudota visomis turimomis priemonėmis. Žinome, kad yra su Europos taryba bendrų programų. Viena vadinasi Žistirom, tiesiog Romai. Reikia e, tiesiog supažindinti Romų moteris su tuo, kokios yra jų teisės, kad jūs galėtų tą savo teisės žinoti ir jomis naudotis. Turime grįžti prie teisės aktų. Mes žinome, kad ten numatyta kova su rasizmu, kad numatytos priemonės tam. Parlamentas ir ES taryba e, gali siekti geresnių tų teisės aktų taikymo. E, būtina, kad priimti teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti. Tai nėra labai nutolę nuo to, e, tarp kitko, ko siekia patys Romai. Kai dėl struktūrinių fondų panaudojimo galėčiau pasakyti štai, ką yra tam tikros teisinės taisyklės, dėl kurio bendrai sprendė Europos parlamentas ir taryba, yra mechanizmai, kurie yra tinkami. Prieš dešimt metų pradėjome daugiau dirbti su šią temą. Nuo 2011 turime strategiją. Ir galima dirbti prie tos strategijos. Reikia reikiamą kryptim žengti, kad ir mažus žingsnelius, kad tinkamai būtų gyvenama ši strategija. Dėkoju. Dėkoju jums abiems. Ir yra dar papildomas klausimas. Ponas Albrechtas jį iškėlė. Na ir šiek tiek vėluosime su pono Depri klausimu. Ir Birgit dar prašė žodžio, tai tik po vieną sakinį leidžiu. Labai trumpai. Labai trumpai, nes e, nesutinku su pareiškimu, kad niekas nestumia į pavojų pa žmonių. Tik tai esmė ta, kad valstybės narės nieko nedaro. Man atrodo, kad valstybės narės kartais nori nieko nedaryti. Ir dėl to jos yra ir atsakingos už tokią situaciją. Jei jūs kalbate apie bendrąją taisyklę ir prievolę vaikams lankyti mokyklą, tačiau vaikai gyvena mažuose kaimuose, toli nuo mokyklų, ten nėra viešojo transporto, tėvai neturi automobilių, tada nenoras keisti padėtį. Štai kaip tai vardinčiau. Nėra taip, kad, e, na, vargšai žmonės e, ne, nesugeba to padaryti. Ne, čia yra valstybių narių atsakomybė ir mes turime vadinti daiktus savais vardais ir neieškoti pateisinimų, e, kodėl nesikeičia situacija. Vienas sakinys Rajam. Taip, aš sutinku su Birgit Cipel, su to, ką jisai pasakė. Mes, jeigu norime tikrai išspręsti šią problemą, turime spręsti, kelti klausimus ir kalbėti bendrai apie žmogaus teisės, kalbėti apie visą visuomenę. Ir jeigu jau to žmogaus teisės galioja visiems, tai tada turime imtis kur kas daugiau pastangų. Mes norėtumėme turėti komandą komisijos lygmenių kur visi dirbtų iš vien, iš įvairių generalinių direktoratų. Nes tai yra susiję dalykai. Nepakaktų, nepakaktų spręsti tik tai švietimo problemų, jeigu nebūtų vertinamos e, būsto problemos, gyvenamosios vietos problemos arba pervežimo į mokyklą problemos. Mes kalbame apie trečiojo pasaulio gyvenimo sąlygas Europos viduryje ir yra daug ir, ir įvairių psichologinių problemų Švedijoje, Prancūzijoje, Bulgarijoje. Jeigu norime pakelti žmogaus savivertę, tai turime pažvelgti į savo istoriją Europoje ir mes turime atsiprašyti žmonių, kurių teisės yra ignoruojamos. Jeigu mes niekuomet to nepadarysime, tai visuomet pasiduosime diskriminacijai ir rasizmui. Nėra laikoma, kad tai nėra gėdinga pasisakyti prieš tuos piliečius. Mes turime štai tokią problemą išspręsti kartą visiems laikams. Ačiū, Soraja. Aš žinau, kad prašėte žodžio, bet jeigu visiems suteiksiu uh, E, galimybę pasisakyti, tada tikrai apgalėstasite, kad mane išrinkote pirmininku. Vienas sakinys, tikrai vienas sakinys, nedaugiau. Na, tikrai manęs neap, neapkesite. Aš galiu vieną sakinį pasakyti. Gal Barbara mes baigime. Aš tik tai apibendinamas pasakysiu. Žinau, kolegos, kad jūs norite atsakyti į tai, kas buvo pasakyta, aš puikiai tai suprantu, bet supraskite, kad tai yra tas klausimas, kur yra narių iš suinteresuotų valstybių narių arba dauguma narių, kurie, dalyv, kurie dalyvavo diskusijose, turi labai daug patirties šioje srityje. Taigi, man atrodo, tikrai buvo labai naudinga gauti naujausios informacijos ir suprasti, kokia yra bloga situacija, kad valstybės narės neįgyvendina atitinkamų nuostatų. Ir Pone Sipel, pasakysiu, kad e, situacija netgi daugelį sričių blogėja, ypatingai kalbant apie skurdą. Ir tikrai čia matome, kad situacija pablogėjo Romų bendruomenėms, taigi situacija tikrai yra bloga, nėra įgyvendinami užsibriežti tikslai, taigi dar daug ką reikia nuveikti ir aš uh, galiu pažadėti komiteto nariams, kad mes tikrai įtrauksime šį klausimą į darbo atvarkę, kuo galima greičiau. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už detalius pristatymus, jie tikrai mums labai naudingi. Tikrai tai yra labai svarbi informacija, tai ką mes išgirdome. Ir tikiuosi, kad tas klausimas pateks į darbo atvarkę, kuo galima greičiau. Taigi dėkoju kolegoms už aistringus pasisakymus. Kolegos, turime toliau žygiuoti kad e, neprarastumėme komiteto narių. Svastant kitą klausimą, dabar mielai pristatysiu tą klausimą, <clears throat> kuris buvo pridėtas prie darbo tvarkės. Mes numatėme 5-6 minutės, nedaugiau, teisininkams, kurie stebi padėtį, Edvardo Snaudeno padėtį kad jie trumpai mus informuotų, kokia yra situacija, kas buvo paminėta ir rezoliucija patvirtintoje kovo 12 dieną, remiantis savo iniciatyvą parengtų pranešimų dėl masinio siekimo. Taigi, žodis nedelsiant suteikiamas tiems dviems kolegoms. Aš žinau, kad daug kas mūsų stebi dabar internetu, Visne ir Kalek. Atsiprašau, kad taip trumpai jums teks pasisakyti, bet labai trumpai apie padėtį. Ačiū komiteto nariams Benuan Naisner, esu pilietinių teisų sąjungos atstovas, taip pat konstitucinių žmogaus teisų centro atstovas, jis yra Snaudeno teisininkas Europoje, aš jam atstovauju Amerikoje ir labai įdomu mums čia pristatyti tuos uh, iššūkius. Linkėjimai iš Snaudeno, kuris dėkoja parlamentui už rezoliuciją, kuri buvo primta 15 metais, kur buvo pripažinta, kad jis yra žmogaus teisų gynėjas ir buvo reikalavimo, kad valstybės narė suteiktų jam apsaugą. Man atrodo, kad kol daug vis dar nesutariama visuomenėse dėl to, kokia žvalgybos politika turėtų būti gyvenama valstybėse, bet bendrai sutarėme, kad visuomenėse turi būti priimami tokie sprendimai tik tai atvirai juos aptarus ir negali juos priimti žvalgybos pareigūnai, priimdami sprendimus, kurie aktualūs mums visiems ir neturi tai būti daroma už uždarų durų. Deja, mes tikėjomės, kad iki prezidento Obamos kadencijos pabaigos mums pavyks pasiekti Snaudeno bylos išsprendimą. Amerikoje dėja taip neatsitiko. Jis vis dar kaltinamas pagal e, antrojo pasaulinio karo pabaigos iš sekimo įstatymą ir jo padėtis dabar dar yra rimtesnė, nes dabar yra naujas prezidentas, kuris paskelbė Twitteryje, kad ponas Naudenas turi būti nubaustas ir jis e, į Centrinės žvalgybos agentūrą paskyrė tokį asmenį vadovą. kad jis turėtų būti nubaustas. Taigi mes iš tiesų Jisai, aišku, labai mielai čia dalyvautų asmeniškai, tikisi, kad gal tokia galimybė jam pasitaikys, galbūt artimiausioje ateityje. Jis turi daug patirties, kurią gali pasidalinti, kuri leistų parlamentui išspręsti sudėtingas masinio sėkimo problemas laisvoje visuomenėje ir jis tikisi, kad komitetas parems rezoliuciją ir vėlgi reikalaus, valsty, kad valstybės narės ponui Snaudinui suteiktų apsaugą. Labai ačiū, na, net nekalbėsim tų šių minučių, kuris siūlyte. Labai ačiū. Kad jau taip trumpai kalbate, gal prisijungite prie mūsų komiteto. Na, čia jokauju. Dėkoju iš pristatymą, suprantu, kad bus ir kitų sutikimų už parlamento ribų su jumis. Tad dabar mes nediskutuosim šį klausimą, tačiau Pats Albertas kviečia taip pat diskutuoti. Žinau, kad ir skaitai susitiksite nariais. Tad prašau, jeigu norite su mumis daugiau bendrauti, kreiptis per poną Jan Albrecht. Ačiū, kolegos. Dėkuoju už pristatymą. Toliau, dešimtasis punktas. Klausimų, kuris atsakoma raštu. Pono Depre klausimai dėl gražinimo sprendimo dėl įspėjimų. Dėkuoju žiūrarai štai, kad sutikot, kad dabar šis klausimas būtų aptariamas. Taip ir komisija yra perdavusi atsakymus. <clears throat> Tai padarė sausio 13 dieną. Ir kito klausimo atveju atsakymas nebuvo gautas baigiantis terminui. Aš žinoma šį klausimą vėl kelsiu komiteto nariu. O dabar prašau, žiūrėrai, jums žodis pristatyti klausimus. Uh, merci, prezident. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Taip, taip, jaučiuosi susipaidžios, tas jau antrą ar trečią kartą atsako Europos komisija viršiusių visus atsakymų laikotarpius. Manau, kad turbūt komisijai patinka mane girdėti lybė komitete, nes priešingų atveju galėtų tiesiog laiku atsiųsti atsakymą raštu. Norėčiau pakartoti, kad kolegos teisingai suprastų, kokį klausimą uždaviau. 14 straipsnis. Eurodak siūlymo numato prievolę kiekvienai valstybei nariai e, turėti biometrinius duomenys kiekvieno piliečio atvykstančių iš trečiosios šalies, jeigu tas žmogus yra atvykęs nelegaliai į šalį. Tuo pat metu šeštasis gražinimų direktyvos straipsnis numato, kad valstybės narės, cituoju, turi priimti sprendimą gražinti asmenį e, atvykus iš trečiosios šalies, jeigu jis yra nelegaliai atvykęs į ES valstybės narės teritoriją. Kai žmogus yra atvykęs nelegaliai, remiantis Eurodac e, nuostatomis ir SIS nuostatomis, E, turi būti sulaikytas ir gražintas. Tad e, kam reikalingos Eurodak ir, e, ir SES praktiškai identiškos nuostatos, ar reiškia, kad Eurodake pagal 14 straipsnį turės būti surašomi tokie asmenys ir jie nebus būtinai gražinami ir jie tuo būdu nepateks į SES sistemos sąrašus. Jeigu taip, jeigu būtų tokių asmenų, kam juos dar įrašyti į Eurodak sistemos sąrašus. Tad norėčiau, kad Europos komisija man tą paaiškintų, atsakymą gavau, bet turiu papildomų klausimų, kuriuos galėčiau komisijai užduoti. Um, uh, Savotiškas dėžavių efektas iš tikrųjų. Gal norėtų kalbėti kiti Europos parlamento nariai, ponas Koelio, prašau. Pirmininkė, jums leidus, aš norėčiau pateikti papildomą klausimą, kai išklausysime komisijos atsakymą. Dėkoju, pirmininkas. Na, gal gerai daryti ir šitaip. Tada žvelgiu Europos komisijos atstovus. Home generalinio direktorato atstovas yra pasirengęs atsakyti ponui Debre. Prašau. Uh, thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir laba diena visiems. Mauro Galiardi esu iš to paties departamento ir aš ir atsakysiu šį klausimą. Norėčiau pasakyti pirmiausia, kad turime atsiprašyti už vėlavimą pateikti atsakymą į Europos parlamento nario klausimą. Ačiū ponui Depre už tai, kad pateikė klausimą. Tai buvo puikus diskusijai klausimas, diskusija dabar vyksta dėl Eurodak ir SIS. Norėčiau pabrėžti, kad kaip ir buvo paaiškinta ir kaip buvo pasakyta Europos komisijos siūlymo iškidamame memorandume, Eurodak tikslas yra palengvinti ident, neregal, nelegalių migrantų identifikavimą, įrašymą į tam tikrus sąrašus, E, kad jie galėtų būti lengviau gražinti į savo šalį. Kai kurie, e, tai tiems, tiems žmonėms yra išduotami pakartotiniai dokumentai, dažnai tie asmenys e, vyksta nelegaliai ir kitas valstybės narės. Tai taip pat padėtų palengvinti gražinimo procedūras, galėtų sutrumpėti tas laikotarpis, kai tenka migrantų sulaikyti ir tuomet uh, biometrinius duomenys pasitelkus galima būtų užkirsti kelią prekybai tapatybės dokumentais. Mes taip pat kalbame apie siūlymą į Šengeno informacijos sistemą įtraukti gražinimo įspėjimus ar įspėjimus dėl gražinimo. Čia tikslas yra kitoks. Čia tikslas yra paremti valstybės narės, e, padėti jums įgyveninti gražinimo procedūras. Dažnai e, ta gražinimo procedūra yra derinamas su valstybės narimis. Valstybės narės turi arba gali dalintis papildomą informaciją dėl atskirų atvejų. Ir tuo būdu nacionalinės valdžios struktūros galės imtis reikiamų priemonių, kurios numatytos gražinimo direktyvoje ir galės pasirinkti reikiamas aki nuostatas. Visą tai turi vieną tikslą pasiekti, kad būtų lengviau pritaikomos priemonės susijusios su gražinimo procedūros abipusių pripažinimu. Ir tiek Eurodak ir SIS siūloma e, daryti atitinkamas žymas, tačiau atsiminti reikia vien labai svarbų dalyką. Tik atskiros kompetentingos struktūros turės prieigą prie šių sistemų, skirtingos bus duomenų sulaikymo, skirtingi bus duomenų sulaikymo laikotarpiai ir galimybė prieiti prie jų. Visą tai bus derinama su tuo, kiek vienai kitai tarnybai reikia prieiti prie tų duomenų, kiek reikia juos turėti. Tos priemonės viena kitą turi papildyti. Pavyzdžiui, jeigu dėl gražinimo perspėjimo SES gali būti įrašyti duomenys tik po to, kai sprendimai jau yra priimami ir paskelbti, Eurodak duomenys gali atsirasti anksčiau, e, dar nepriemų sprendimo dėl gražinimo. Taigi, jeigu prieštarauja nelegalus migrantas, tai tuomet jis ne, esie sistemo jo negalima įrašyti, nes kol sprendimas nepriimtas, ten negali būti tos informacijos. Ar po Eurodax sistemoje tas, tas įrašas jau gali atsirasti. Uh, Taip pat e, į atitinkamas sistemas įrašomi duomenys apie trečiųjų šalių piliečių padarytus nusikaltimus. Apie tai nekalbame Eurodac sistemoje. Tikiuosi, kad atsakiau užduotą klausimą. Ačiū. Dėkoju pirmiausia, ponas Koelio. Koelio dar pasakys, o po to depri. Ar jūs turite klausimą? Pone pirmininkė, na, šiaip aš sutinku su Žeraru Deprė. Paprastai sutinku, tačiau šiandien ne, nesutinku. Suprantu, ką noriu pasakyti Europos komisijos atstovas. Tų dviejų priemonių tikslas yra skirtingas. Jeigu yra kokių nors abejonių dėl to, kad procedūros galbūt dubliuoja vieną kitą, aš būčiau tos nuomonės, kad galbūt reikėtų subendrinti išteklius ir juos labiau sutelkti prie Schengeno informacinės sistemos tobulimo, nes tai atrodo platesnė e, sistema, ten jau yra daug duomenų. Jeigu vengtume dubliavimo, ir čia aš negalėčiau pritarti kolegos išsakytai nuomonėje, man atrodo, kad reikėtų labiau stiprinti Schengeno informacinę sistemą, o ne Eurodak. Tačiau manau, kad dar turėsime galimybę primti politinius sprendimus ir teisėkūros sprendimus dėl Šengeno informacinės sistemos, dėl antrosios tos sistemos. Siūlymų mes esame sulaukę, juos Europos komisija jau pateikė ir aš manau, kad diskusija tuo met galės ir įvykti mūsų komitete. Taigi tuomet galėsime labai uh, aiškiai nuspręsti, kokia sistema mums reikalingesnė ir kurią labiau tobulinti, kalbant apie nelegalių migrantų gražinimą. Prašom atsakyti. Tiksliau, išklausius atsakymą sureaguoti. Na, iš tikrųjų, sako panas Deprės, skaudu, kad Karlos nesutinka su manimi, aš savo ruoštų nesutinku su juo. Aš manau, kad iš tikrųjų SIS yra svarbiau mums. Turiu pastabą ir tų klausimus. Pastaba būtų štai kokia. Tenka konstatuoti, kad Eurodax sistemos modifikacija reiškia, kad kiekvienam asmeniu nelegaliai atvykusiam reikės paimti po 10 pirštų anspaudų. Naujojoje sistemoje atvykimo ir išvykimo teks paimti 4 pirštų anspaudus ir vieną veido atspaudą. Tai turi poveikį sistemos veikimui. Kodėl Europos komisija bando integruoti visas tas turimas sistemas. Antra, išgirdęs atsakymą, galėčiau pasakyti štai ką, jeigu pasižiūrėčiau tas kategorijas, kuriuose gali atsidurti ir kiti asmenys, man kyla klausimas, kaip įvertinti tuos asmenys, kas, kurie iš jų turėtų įrašyti į SES ir kurie Eurodac. Ar galite pateikti tokių pavyzdžių? Man atrodo, nebus labai daug tų žmonių. Tačiau Eurodak modifikavimas kainuoja 29 milijonus eurų. Tad mano klausimas būtų toks, ar tas dubliavimas yra tikrai būtinas. Norėčiau išgirsti atsakymą į šį klausimą, kurį dar kartą kartuoju. Ačiū, Žerarai. Norėčiau gal tuomet žodį vėl suteikti komisijai, kad jie dar kartą pakomentuotų tuos papildomus pasisakymus. Just briefly, please. Labai trumpai, prašau. Ačiū. Atsakysiu pirmiausia į antrąjį klausimą, bet iš esmės argumentai išlieka tie patys ir kalbant ir komisijai mes manome, kad yra vertinga turėti sistemą, kalbant apie informacija ir kokiais tikslais funkcionuoja tos abi duomenų bazės. SIS pasiūlymas dėl naujų sugražinimo įspėjimų buvo susijęs ne tik su tuo, kad reikalinga gauti informaciją apie asmenį ir kad jį būtų galima identifikuoti, bet taip pat kalba eina apie tai, kad būtų lengviau įgyvendinti tą sistemą. Taigi, remiantis tuo sugražinimo sprendimu, kad būtų galima imtis priemonių, kurios yra reikalingos išsiuntimui ir tuo met byla baigiame, kuomet yra patvirtinama, kad asmo išvyko iš ES išornės sienos kirtimo punkte. Taigi, kalba eina apie tai, kad reikalinga identifikuoti ir uh, kaupti duomenis apie asmenį, kuris gali, pavyzdžiui, meluoti savo tapat, dėl savo tapatybės. Toliau, kalbant apie pirmąjį papildomą, papildomą klausimą, tai tik tai galiu atsižvelgti į tai, kad egzistuoja skirtumų tarp pasiūlymų ir priminti apie vykstantį darbą saveikumo darbo grupėje. Komisija seka tą darbą ir tas darbas e, tęsis dar ir šiais metais. Žerarai, ar dar turite dar ką pasakyti? Norėčiau dar kartą pasakyti štai ką, ponė pirmininkė, ir dėl tų pirštų ant spaudų skaičiaus e, ir dėl tų atsakymų, kuriuos išgirdau. Aš pateiksiu plačius, plačesnius argumentus e, šiek tiek vėliau ateityje is... Ačiū. Dėkoju ponui Koeliu už tai, kad įsitraukė į diskusijas. Jūs esate abu patyrę nariai. Man atrodo, kad teisinga ponė Depri, kad iškėlėte tą klausimą. Tokiu būdu mes galėjome įvertinti pačią problemą. Dėkoju. Taigi, tik tiesiog norėjau pasakyti, kad puiku, jog patikite šį klausimą. Jis leido mums iš naujo įvertinti problemos mastą diskusijos buvo labai naudingos, nors yra šiokių tokių nesutarimų, taigi dėkoju. Tikrai buvo, tikrai buvo puiku, kad buvo traukta tai darbo atvarkė. Dėkoju komisijai už pateiktus atsakymus, dėkoju Žerarui. Dabar trumpa pertraukėlė. Aš dar antrą klausimą turiu. Atleiskite, pirmininkė, bet yra dar vienas klausimas. Prašau, Žirarai, klausti, sako pirmininkas. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėl SIS 24 straipsnėje 87 metų yra numatytos sąlygos, kad jeigu asmeniui draudžiama atvykti į teritoriją, į SS duomenys, į SS 2 duomenys apie tokį draudimą gali pateikti kuri nors iš valstybių narių. E, Konstatuojamo dalyje yra pasakyta, jog būtina ir toliau tęsti harmonizavimą. Ta turi padaryti Europos komisija, teikdavo harmonizavimo siūlymus, kad būtų galima harmonizuoti motyvus, kada ta informacija įvedama į sistemą. Nes čia laisvė tenka valstybėms narėms, jos gali elgtis kaip tinkamos. Uh, 24 straipsnio 5 dalyje yra pasakyta, kad Europos komisija po reglamento įsigaliojimų praėjus trims metams turi peržiūrėti 24 straipsnio nuostatas ir po peržiūros pateikti reikiamus siūlymus, kad būtų galima pasiekti aukštesnio lygio harmonizacijos susijusių su kriterijais, kada tokie duomenys į sistemą įtraukiami. Taigi, kai komisija žiūri 24 klausimą ir kada ketina pateikti harmonizavimo siūlymus ar pakeitimus šiam straipsniui. Dėkui. Atsiprašau, Žerarai, sako pirmininkas, 24 klausimo, to punkto nepastebėjau ir klausimui todėl nesuteikiau galimybės. Ar komisija galėtų sureaguoti šį antrą pono Depre e, klausimą? Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu, e, man vardai yra klaro, atsakysiu Europos komisijos vardu, turiu pasakyti, kad atsakyti į šį klausimą mums teko šiek tiek ankstėliau ir jūsų atsakymas matyt dar nepasiekė. Mes pateikėme 24 straipsnio vertinimą ir e, gruodžio 21 dieną šis vertinimas jau yra pas, e, paskelbtas. Ten yra kalbama apie 24 straipsnių vertinimo rezultatus ir to vertinimo rezultatai yra paskelbti ir jau atsispindi siūlymuose dėl SIS. Ten be kita ko yra ir siūlymas dėl SIS naudojimo sienų apsaugai ar sienų kontroliai. Ir taip pat yra siūlymai susijęs su SES naudojimu gražinimui nelegalių migrantų. Laiko labai nedaug turime, bet jūs, Žerarė, dar galite sureaguoti. Ponas Depri, Dėkoju. Na, paprastai tuo ir užbaigė Žeraras Debrė savo pasisakymus, padėkodamas. Ačiū, kad pateikėte savo klausimus. Ir dabar dirbsime toliau. Eisime prie 12 darbo tvarkės klausimų, tai yra e, mūsų diskusijos su ponia Jūrova. Kolegos, ar visi pasirengę aptarti kitą klausimą? Gerai, kolegos. 12 punktas, struktūrinis dialogas su komisijos nare Vera Jurova, atsakinga už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę. Taip, tai yra struktūruotas dialogas. Tai reiškia, pabandysime labiau struktūruoti mūsų pokalbį. Tad pirmiausia, kalbės koordinatoriai, o po to nariai. Diskusija suksis apie šiltųjų metų darbo programos įgyvendinimą ir prioritetus 7 metams. Tad, na, užuot kalbėjęs ilgai, išklausyti žodį komisijai, išklausysime ją, tada persim prie koordinatorių ir narių. Nematau daug narių kol kas salė, bet be abejo jie po truputį atidinės ir sąrašas, kaip ir sąrašas pildysis. Tada norėsiu užtikrinti, kad kuo daugiau laiko diskusijai. Prašysiu komisijos narės, kad kalbėtų trumpai ir paskui bus išsamus klausimai. Be abejo, yra išsamių klausimų, kas tik aptarti, kurie visiems aktualūs. Taigi, po truputį rinksis nariai. Prašau komisijos narė, jūs jau pradėti. Ir išklausysime jūsų poziciją, prašau. Pone pirmininkė, garbėjai nariai, pirmiausia, sveikinu Jūs perinkimu. Mes jau kurį laikas dirbame ir šiais metais taip pat toliau dirbsime. Buvome susitikę pasinį kartą beras rugsėjai ir spalį, tad daug ko nutiko per tą laiką. Ir džiaugiuosi, kad vėl galiu atvykti šiandieną ir patikti naujas informaciją, bei išklausyti jūsų pastabas ir pasiūlymus dėl mūsų tolesnio bedarbiavimo. Manau, kad visi sutiks, jog šimtai metai buvo tikrai sunkus Europos Sąjungai. Ir geriausias atsakas būtų užtikrinti, kad mes tikrai galime reaguoti tos iššūkius, kurie kyla mūsų žmonėms, apginti piliečių teisės, apginti, užtikrinti saugumą ir kovoti su diskriminacija bei neapykantas skatinčiamis kalbomis. Čia daug yra padaryta kalbant taip pat apie duomenų apsaugą, asmens duomenų apsaugą, taip pat ir kovoje su sukčiavimu prieš ES biudžetą ir judama sėkmingai Europos prokuratūros teigimo linkme. Dėkoju už konstruktyvę kritiką, kurią iš jūsų girdžiu, visą tai padeda pasiekti mūsų tikslų. Tikiuosi, kad ir toliau dirbsime dar labiau pasišventę per antrą mūsų visų kadencijos pusę jau yra parengtas tvirtas duomenų apsaugos pagrindų įstatymas ir e, reikia užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą. Elektroninės komunikacijos rytyje taip pat išrinkti, kad Europos institucijos tinkamai to laikytųsi. Komisija sunkiai dirba, bendrauja su viešams tarnybomis bei verslo atstovais, kad užtikrintų tinkamą reformų įgyvendinimą, kad gegužės mėnesį 16 metais jau būtų pare, viskas parengta, jau rengiami posėdžiai su atimis narėmis, pagal 29 straipsnį ir siekiama užtikrinti nuodoseklų gyvendinimą. Žinote, bendras duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinimas reiškia, kad darbas nebaigėsi, o tik prasideda. Dabar matome, kad laukia dar daug darbo. Ir kartu su partneriais dirbsime. Ir kaip sakiau, 29 straipsnio darbo grupiai turi visą tai įgyvendinti, pūsti gyvybės ir padėti pasiekti mūsų tikslą, kad taisyklės būtų vienodos, vieningos ir jas taikytų, būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje. Toliau dėl e-privatumo pasiūlymo. Vitprinas Ansips už jį atsakingas yra. Čia įdomu pabrėžti, kad mes turime savo tikslus, nesiekime jokio dublika, duplikavimo pastangų, nes yra skirtingi dalykai, pagrindų e, direktyva ir šis dalykas visai kitas, taikytinas yra privatiems asmenims ir verslai. Toliau. 2000 metų 45 direktyvos peržiūra siekiama modernizuoti duomenų apsaugos taisyklės ir pritaikyti tai ES įstaigoms, institucijoms ir agentūroms siekiame kuo platesnio suderinimo su bendroju duomenų apsaugos reglamentu. Abu siūlomieji reglamentai turėtų būti jau taikomi nuo 18 metų gegužės, kartu ir su bendra duomenų apsaugos pagrindų sistema. Ir prašyčiau jūsų paramos darybų metu, kad darybos vyktų sklandžiai greitai. Dėl abiejų reglamentų. Sausio 10 dieną komisija taip pat numatė strateginę prieigą prie privačių duomenų topnio perdavimo ir prie naujų standartų pasaulyje. Pagrindinis mūsų tikslas yra tai, kad kai europiečių asmenis duomenys yra perdodami į užsienį, duomenų apsaugos lygis taip pat eitų kartu su duomenimis. Dirbame šioje srityje su kitomis šalimis, kurios nori užtikrinti stiprių, tvirtų, E, tvirtų teisės aktų įgyvendinimą ir kurios nori užtikrinti Europos Sąjungos standartus pristačių standartų įgyvendinimą. Taip pat siekia priimti sprendimus su prekios partneriais Azijoje, pirmiausia Japonija ir Pietų Koreja. Jie taip pat modernizuoja ar priima naujus duomenų apsaugos įstatymus. Toliau. Aktyviai dirbame tarptautiniu lygiu, kad būtų galima užtikrinti aukštą duomenų apsaugos standartą visame pasaulyje. Pavyzdžiui, siekime, kad 106 Europos tarybos konvencija būtų atnaujinta. Toliau, teisės saugos sritis reikia kažkokių duomenų perdavimą ir dalinimus duomenimis, tačiau taip pat reikia remtis tinkamas duomenų saugos standartais. JAV ir Europos, Sąjung, ir Europos Sąjungos buvo sudarytas sutarimas dėl duomenų perdavimo ir tai yra geras pavyzdys, kaip bendravimas teisės saugos srityje su svarbiu tautiniu partneriu gali dar išsiplėsti, numatant tinkamus duomenų saugos standartus. Norėčiau informuoti, kad po, po JAV priimtų sprendimų pagal teisinio, teisminio teisų gynimo priemonių e, aktą jau nusigalios naujos taisyklės nuo vasario mėnesio ir e, numatoma platanos taisyklės piliečiams tiek ir tiek, tiek Europos piliečiams. Ab, ginant Europos piliečių teisės e, JAV. Toliau, privatumo skydo klausimas. Komisija bei Duomenų saugos tarnybos dirba su JAV atstovais, kad būtų įgantas pagrindų sistema. Ir šiuo metu 1700 įmonių jau užsiregistravo ir sistema gerai funkcionuoja. Dabar tikimės, kad nuo jo JAV administracija išlaikys įsipareigojimus, kurie, kuris remiasi privatumo skydas, privacy shield. Tam reikia, kad ir 28 prezidento direktyva būtų išlaikyta, nes tai yra esmės svarbus dokumentas privatumo skydui, kurio, sakykime, užtikrinti reikia prie duomenų, tai yra saugumos ryties agentūroms. Taip pat aktualu yra ir naujo ombudsmeno paskirimas. JAV ir ES agentūros bendrauja šis klausimais ir rengia naujus siūlymus, kaip jos anksčiau sakysi. Man labai svarbu, kad Europos parlamentas taip pat aktyviai strauktų šį procesą. Dar prieš baigiant bendrą peržiūrą, bendrausiu su JAV atstovais ir pabrėšiu, kad labai svarbu užtikrinti geresnį gyvendinimą iš JAV pusės. Ketinu apslankyti JAV pavasario pradžioje. Toliau baudžiamoji teisė ir klausimas jos su šia sritimi. Na, čia visiems e, širdingai padėkoti už tai, kad paremėte sustarimą dėl vadamosios PIF direktyvos, kovos su, su sukčiavimu direktyvos. Tai tikrai padės apgi, geriau apginti ES finansinius interesus ypač kovoti padės su PVM skaičiavimo tarpiniu lygiu ir taip pat prisidės prie Europos prokuratūros kompetencijų plėtimo. Tai tikrai yra didelis pokyčio taškas, nes padės užtikrinti geresnę kovą su sudėtingais nusikaltimais. Prieš metus niekas netikėjo, kad tai galima pasiekti, o štai dabar jau turime kad galime kovoti su plačios masto PVM skčiavimu tapnių lygių. Toliau, Europos prokuratura. Na, visuomet siekėme užtikrinti, kad prokuratura būtų efektyvi ir nepriklausoma. Tai užtikrintų didžiausią naudą mūsų bendram biudžetui bei dėlį postumį saugumo, laisvės ir teisingumo sričiai. Tačiau gruodžio mėnesio tarybos posėdėje Švedija pareiškė, kad negalės prisijungti prie Europos prokuratūros. Ir Koreperas praeis savaitę patvirtino, kad vienbalsiškumo nėra šio klausimu. Teisikų ministrai šią savaitę rinksis neformalioje taryboje ir aptars šį klausimą bei kitus galimus žingsnius. Svarstama, ar tikrai taryba negalės pasiekti vienbalsiškumo, tuomet sutartis numato, kad tie, kas nori užtikrinti bedarbiavimą, gali taip daryti. Tikiuosi laukti jūsų paramos, steigiant Europos prokuratūrą, net ir tokiamis tokiamis sąlygomis. Mano tarnybos dirba su prikašė Malta, siekia užtikrinti, kad prokuratūra būtų stikta. Ir noriu pabrėžti, kad prokuratūros efektyvumą užtikrinti, reikia, kad dalyvautų reikšmingas valstybių narių skaičius. Gruodį komisija patikė pasiūlymą dėl reglamento dėl e, konfiskavimo ir turto išaldymo orderių, nes dabartinė sistema neapsaugo nuo to, kad nusikaltėliai gali paslėpti savo turtą kitus valstybės narise. 98 procentai 28 procentai per nusikaltimą uždirbtų pajamų, kai tie pinigai paslėpinkato šalyje vis dar yra nepasiekiami. Tad dokumentas numatys naujas taisyklės ir e, naujus terminus. Ir bus matyti grįžti terminai, paaiškiai, 8 valandos įšaldymui, turto šaldymui. Ir bus tada formos bei paprasta procedūra. Toliau. Kitas klausimas tarptautinis dalinimasis elektroniniais, elektroniniais įkalčiais. Internetas sienų nepripažįsta, tačiau valstybė narių jurisdikcijos yra privatas vis sienomis ir dabar atliekant tyrimus reikia elektroninių įkalčių. Todėl taryba patikė prašymą ir mes dirbame šioje srityje. Taip pat svarbus dalykas reikia, reikia prevencijos, reikia neleisti teroristams ir nusikaltams finansuoti savo veiklos. E, sukčiaujant ir vagiant iš viešųjų biudžetų. Tam siūloma kovos su pinigų plovimu direktyva. Taryba persidavė dėl savo įgaliojimų ir tikimės, kad parlamentas taip galės galbūt greitai, galbūt čia savaitę arba, kaip man greičiau, sutarti dėl naujų įgaliojimų. Labai svarbu užtikrinti ambicijų lygį, pakankamų lygį dėl skaidrumo ir dėl nors gavėjų. Tačiau, kad žinoma, esame išklausę jūsų nugastavimus, kuriuos pavėsę savaitę išsakėte dėl deleguotojų aktų, dėl desnį riziką keliančių trečiųjų šalių. Labai rimtai vertiname jūsų nugastavimus ir rengėme vertinimą, kaip viską tinkamai gyventi. Rengėme kairių, e, kelių gairių planą ir patikrinti daugias informacijas. Garbėjai nariai, aš šitą trumpai aptarti kitus svarbius klausimus, kurie siejasi su kova su diskriminacija ir nepykas kalančią kalbą, bei kaip apsaugoti moteris, vaikus, migracijos kontekstą, taip pat romus. Mes rengime naują priemonę, Elgesio kodeksas, kaip kovoti su nepykata kurstačiams kalbomis internete. Šitų metų gegužė tai buvo pradėta renkti ir taip pat gruodžio mėnesį buvo atliktas stebėsinos procedūros. Matome, kad yra pažangos, tačiau dar daug reikia pagerinti, ypač gyvenimo srityje, būtent Elgesio kodeksų gyvenimo srityje. Matome, kad stat labai priklauso valstybių narių ir tuo, kaip greitai valstybės narės naikina ir uždarinėja tas nelegalias svetainės internete. Taip pat viskas dar priklauso labai nuo šalies kalbos, o to neturėtų būti. Mes taip pat vertiname pažangą kitose sritise, pavyzdžiui, skaidrumas, vartotojų atžvilgių bei pozityvių naratyvų kūrimas. Pozityvus naratyvai, jeigu jie gimsta bendruomenėse ir plėtinėje visuomenėje, gali būti svarbus ginklas prieš radikalizaciją. Dėkoju Jums, tiems nariams, kurie aktyviai dalyvauja vaiko teisų forume bei migrantų vaikų apsaugos kontekste. Šimtas metais DAF nefinansavimą sufokusavimą ties šią sritimi rengėme bendrą komunikatą dėl sutikimo apie nelydimus nepilnamečius ir taip pat rengiamas bus rekomendacijos valstybės narėms. Mes ir toliau daugiausiai dėmesį telkėme į moterų klausimų migracijos kontekste. Ir rengiamos rekomendacijos, kaip elgtis su pažydimais asmenimis, kai jie prašo prieglopščio. Taip pat numatome skirti daugiau paramos, nes paramos padėti moteriams pabėgėliams raginame ES ratifikuoti Stambulo konvenciją, kur yra nuostatos dėl moterų migrančių. Suprantame ir vertiname tai, kad reikės tolesnių veiksmų šios rytyje. Toliau. Romų padėtis. Jie vis dar sudarė su diskriminacija kasdienėme gyvenime Europoje. Mes remiam valstybės narės šis rytyje, tačiau taip pat esame pradėję pažydimų procedūrų dėl, pagal racinės e, lygybės direktyvą bei pagrindų sprendimą dėl rasizmo ir ksenofobijos. Šiais metais bus daroma vidurio laikotarpio peržiūra, bus peržiūrimos nacionalinės Romų integracijos strategijos ir to bus pradėtas procesas, kaip pasiruošti po 2020 metų strategijai, kuomet nustos galioti dabartinė pagrindų strategija. Taip pat sieksime užtikrinti LGBTI lygybę Apie tai pat kalbėta praeis metais. Komisija vasario mėnesį pirmininkat Maltai rengs konferenciją ir bus toli daugiau kalbama dėl veiksmų plano gyvendinimo. Tuo norėčiau baigti ir dar kad pabrėžti, kad labai svarbu mums glaudžiai bendarbiauti dėl visų šių klausimų. Mums svarbu naudoti mūsų turimomis priemonėmis ir pagerinti priemonės, kad būtų galima tinkamai reaguoti į kilančius iššūkius. O dabar lauksiu jūsų klausimų ir pastabų, kaip geriausiai dirbti šiuose srityse. Labai ačiū. Uh, ačiū komisijos nariai. Tikrai priminėte, kiek daug yra klausimų dabar sprendžiamų. Aš norėčiau trumpai paminėti, kad reikia surasti sprendimą ne tik čia, bet ir rytoj komisaras Avramopoulos pas mus atvyksta, jūs e, abu vadovaujate vidaus reikalų teisingumo tarybai, taigi yra labai ilgas sąrašas klausimų, kurie irgi bus rytoj svarstomi ir minimi. Ir mes turime išsiaiškinti, kaip būtų galima jūs pakviesti dažniau ir detaliau aptarti tam tikrus klausimus, nes mes negalime kas kart susitvarkyti su tokia galybė klausimų nuo elekt elektroninio privatumo, prokuratūros ir panašiai. Taigi reikia gal tokių konkretesnių e, klausimų aptarimo dažniau. Ir dabar bandysime aptarti pagrindinius klausimus per turimą laiką. Pradėsiu nuo koordinatorių ir prašyčiau kolegos, kolegas kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Pamatysite, kodėl sąrašas milžiniškas, faktiškai visi nori pasisakyti. Taigi pirmiausia koordinatoriai, atsakymai, o tada jau kiti komiteto nariai. Taigi labai prašau kantrybės ir palaukite, kol bus pateikti ir visi atsakymai EPP koordinatorė ponė Metsola. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai dėkoju, paliksiu laiko kitiems kolegoms. Minėjote, kad 16 metai buvo sudėtingi, aš norėčiau taip pat gauti patvirtinimo iš jūsų pusės, ar buvo visapusiškai prisimti įsipareigojimai iš JAV pusės, kad visos prievolės bus įgyvendintos. Jūs kalbėjote apie pagrindų susitarimą tarp ES ir JAV privatumo skydą ar panašiai, bet e, kiek jums pavyko bendrauti, pabendrauti su administracija tam, kad galiausiai iš tų susitarimų šie tie susitarimai bus e, pilnai gyvendinti. Taip pat domė, kalbėjote apie duomenų apsaugos susitarimus su Japonija, Ar žvelgiate į kitus žemynus ir kokia yra situacija su kitomis šalimis, nepaisant to, kokie yra nacionaliniai duomenų apsaugos įstatymai tose šalise. Toliau dėl pažeidžiamų moterų finansavimo migracijos procesuose jūs kalbėjote apie tolesnius veiksmus, gal galėtumėte patikslinti, apie kokius veiksmus kalba eina, šal, e, kalba eina šalia to, kad reikalingas finansavimas iš valstybių narių. Ačiū. Už trumpą klausimą, socialdemokratų vardu, ponė Sipelė. Ačiū. Sveiki atvykę, ponė Jūrova. Pradžioje norėčiau paklausti dėl prokuratūros. Man įdomu, ar tai sėkminga istorija bus, jeigu ne visos valstybės narės dalyvaus tame projekte. Taip pat norėčiau sužinoti, jeigu valstybės narės dalyvaus toje prokuratūroje, tai bus kokios konkrečios galios ir teisės bus numatytos uh, Europos prokuratūrai lyginant su nacionalinėmis prokuratūromis ir kaip tas geras bendradarbiavimas bus organizuojamas. Taip pat, jeigu bus aiškus įgaliojimai Europos prokuratūrai, kokią įtaką tai turės įtariamiems, kaltinamiems asmenims ir kokių, kokios įtakos tai turės jų procedūrinėms teisėms. Ir ar nemanote, kad reiktų išplėsti baudžiamo proceso teisę, šalia to paketo, kur, dėl kurio jau buvo apsispręsta. Ir dar papildomas klausimas dėl įrodymų primtinumo, nes padėtis valstybėse narėse skirtinga, ar čia nereiktų aiškesnių taisyklių. Norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Visos duomenų bazės, kurios, kurias turime, mes daug kalbame apie privatumą, tačiau turint omenyje, kad tos duomenų bazės yra akivaizdžiai vis dažniau naudojamos teisėsaugos institucijų, teisės institucijų, tai kokios procedūrinės apsaugos priemonės yra čia numatytos, kalbant pavyzdžiui apie nekaltumo prezumciją ir panašiai, ar jūs dalyvaujate tuose procesuose, kalbant taip pat ir apie diskusijas apie saveikumą. Ir dar vienas dalykas, dabar kalbame keliose valstybėse apie tai, kad moterų padėtis blogėja, kad nėra gerbiamos jų teisės, ar jūs neketinate imtis tolesnių žingsnių? Penktadienį teisingumo taryboje yra numatyta aptarti prokuratūros klausimą. Alde, koordinatorė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę komisijos narė. Labai trumpai, kadangi laiko neturime daug, dėl transatlantinės padėties. Pagrindų susitarimas turėtų įsigalioti vasario pirmąją dieną, kiek suprantu, tačiau puikiai žinome, kad e, būtinos atitikties sąlygos yra susijusios su to, kad privatumo akto išlygos bus atsimtos. Taigi, kokias garantijas turite, kad tas bus padaryta iki vasario pirmosios dienos ir jūsų vertinimu, kas bus, jeigu tas nebus padaryta, to, mano vertinimu, tuomet tas sustarimas netenka galios. Dėl privatumo skydo ombudsmenas panaikintas dabar atsiradus naujai administracijai, naujo ombudsmeno nėra. Tai kokių čia mes turime garantijų, kad naujasis ombudsmenas, nors aš nesu įsitikinusi dėl, paties, dėl pačios figūros, tai kiek galime tikėtis, kad bus tas ombudsmenas. Buvęs prezidentas Obama patvirtino naujas taisyklės, pagal kurias saugumo agentūra gali be be arešto skaupti duomenis, didel, didelius duomenis, ar tai atitinka privatumo skydo reikalavimus jūsų vertinimu. Ir taip pat man labai įdomu ir neramu dėl strateginio požiūrio į duomenų perkel, perdavimą trečiom šalims, vertinamomis kaip svarbiais prekybiniais partneriais, kaip svarbios prekybinės partnerės. Dėrybos su ją dėl transatlantinių duomenų perdavimų. Na, nežinau, nesu įsitikinusi kad mes čia taikysime teisingus standartus. Ir galiausiai dėl pagrindų susitarimo ir išlygos, išimčių privatumo, akt, privatumo aktui. Jūs paskelbėte ataskaitą dėl bendros metinės PNR ir SWIT susitarimų peržiūros. Džiaugiuosi, kad tai jau paskelbta, nes užtruko, kol mes gavome tas, sulaukime tų ataskaitų. Ir norėčiau suprasti, ar tie du susitarimai vis dar nepatenka į privatumo aktą. Kiek, galio, kiek bus galiojantis tiek susitarimai, jeigu teigiama, kad pagrindų susitarimas galios tik tuomet, jeigu išimtys bus atšauktos. Taigi yra tam tikrų esminių elementų, kurių pasigendame. Ir nesu įsitikinusi, kad prezidentas Trumpas bus e, duomenų apsaugos čempionas. Bet gal jūs žinote daugiau nei mes. Dėkoju. Žaliųjų vardų, ponės Argentinė. Ačiū. Trys klausimai. Pirmiausia, man atrodo labai labai seniai, atrodytų, kad labai labai seniai, bet praeitą savaitę dar tuometinis prezidentas Obama saugumo agentūrai leido pasidalinti duomenimis, kuriuos jie surinko su kitomis saugumo agentūromis, FBI, CSI ir panašiai. Taigi, ką jūs galėtumėte, kaip galėtumėte pakomentuoti New York Times šią paskelbtą informaciją ir kaip tai susijęs su privatumo skydu? Anksčiau saugumo agentūra dalindavosi duomenų analizę, bet ne pačiais duomenimis. Tai kaip tai paveiks mūsų susitarimą dėl privatumo skydo. Uh, Du klausimai dėl lygybės ir kovos su diskriminacija. Aš atsinešiau statuvą iš praeitų metų dokumentą, kur kalbama apie LGBTI lygybę. Ir aš norėčiau užduoti šį klausimą Ulikės Lunačiek vardu, kuri nori suprasti, kiek, kokie testiniai veiksmai po LGBT kelio gairių Komisija pristatė veiksmus, jūs sakėte, kad reguliariai bus atsiskaitoma už pasiektą pažangą, tai gal galėtumėte pasakyti, kokia yra situacija komisijoje po to, kai buvo patvirtintas veiksmų sąrašas. Ir paskutinis klausimas, pirmininkė, dėl vienodų teisų direktyvos. 14 metų laiške pirmininkas Junkeris žadėjo atblokuoti šią direktyvą. Kaip žinia, jau užstrigusi taryboje jau prieš dvi kadencijas, 2009 metais, užstrigo šis dokumentas. Dar prieš man pradant darbą parlamente, gal galėtumėte papasakoti daugiau, artėjant dabar pirmininkaujant Maltai, kokių veiksmų ketinatės imtis ateinančiais mėnesiais, kad būtų atblokuota ši direktyva taryboje dėl vienodų galimybių. E, prieš e, suteikdamas jums žodį komisijos narė, norėčiau paprašyti kad jūs perdomėte, kas iš JAV pusės, kokie teisininkai iš JAV pusės bus atsakingi už e, žalos atlyginimo starimo įgyvendinimą. Ne, Guja kol kas nenurodė, kas pasisakys jų vardu. Teks paskubėti, kad žodį gautų ir kiti nariai. Dara, gal galėtumėte labai trumpai, nes turime ilgą kalbėtojų sąrašą. Prašau. Ačiū. Pabandysiu tuos klausimus grupuoti, atsižvelgdama į dabartinę situaciją, į pasikeitimus įvykusius JAF administracijų ir panašiai. Pirmiausia, dėl privatumo dalykų. Jūs kaip yra žinote, kad tai yra nulatinis procesas, tai nėra vienkartinis kažkoks sprendimas. Yra tam tikra sistema, mechanizmas, kuris numato labai aiškius ir patikimus veiksmus bei įpareigojimus abiejose Atlanto pusėse. Svarbiausi įpareigojimai dabar yra susitelkę JAV pusėje. Turime septynias struktūras valstybės administracijoje, kurių uh, prievolė yra dirbti tai, dėl ko buvo susitarta susitarime dėl privatumo klausimų. Turime federalinį priekybos komitetą, valstybės saugumo struktūras, kurios turi gyventi tuos susipareigojimus, kurios prisėmė. Ir tikiuosi dabar, kad bus ir toliau gyvendinamas testimunuos. Ir Nežinau, ar galės sakyti, kad ponas Trumpas bus čempionas ar europiečių privatumo didis gynėjas. Manau, kad niekas iš mūsų dabar negali šitokių dalykų prognozuoti, tačiau be abejo. Matome, kaip vertina viską, kas vyksta kita Atlanto pusė vyksta darybos, yra darybų partnerė, aš taip pat su Brenner kongres, kongreso nare e, diskutavau, aiškinau jiems, kaip svarbu yra apsaugoti žmonių privatumą, privačius duomenis, tuos duomenis, kurie patenka iš ES į JAV. Taigi atrodo, kad to klausimo svarba yra suvokiama ir be abejo planuoju vykti į JAV kuo greičiau. Dar balandžio mėnesį susitiksiu su ponu Ros, tai yra mano kolega JAV ir tai bus proga taip pat padiskutuoti e, tiek apie saugumo aspektus, tiek dar kartą pabrėžti, kaip svarbu yra dar kartą iškelti tos privatumo apsaugos klausimus. Taip pat dar kartą pakartosiu ir kai kurios dalykus, kurie buvo nuspręsti vienašališkai. Yra priimti ES sprendimai, kuriuos galima sustabdyti, jeigu matytume, kad neveikia tam tikros apsaugos priemonės. 28 direktyva yra vienas svarbiausių teisės aktų e, žiūrėsime, kaip elgiamasi su kitais teisės aktais JAV. Ir e, taip pat atsižvelgsime į tas nuostatas, kur siūloma mažesnė apsauga, kur kalbama apie duomenų rinkimą. Ir taip pat sieksime, kad būtų taikomos proporcingos priemonės. Taigi stebime, kas vyksta JAV Ir be abejo, dar iki kelionės į JAV mes e, klausime to, kaip ombudsmeno darbas bus dirbamas toliau nes ombudsmenų struktūra buvo sukurta privatumo klausimams spręsti, bet kol kas dar nebuvo jokių prašymų ar skundų pateikta. Ir be abejo, svarbu, kad kai kurie, e, pavyzdžiui, Twitterio naudotojai pasiskūstų reikalui esant obucijomis. Čia būtų vienas iš tipinių atvejų, kuo žmonės skundžiasi. Ir mes tikrintume sąlygas, kurios yra būtinos. Ta struktūra turi būti nepriklausoma nuo nacionalinio saugumų struktūrų nuo valstybės e, sekretorius. Mes turime dar daug darbo nuveikti šią linkmę. Ir mūsų užtikrino tie žmonės, kurie supranta Amerikos situaciją, kad ponas Trumpas pirmiausia yra verslininkas, kuris puikiai supranta, kas gera ir kas bloga verslui. Ir galbūt iš šios perspektyvos jūs išsiaiškins susikloščiusią situaciją. Noriu patikinti JAV partnerius, kad mes labai griežtai žiūrėsime į privatumo uh, apsaugą, kai kalbame apie ES piliečius. Mes rinksime pirmiausia duomenis, tie duomenis bus skelbiami rugsėjį. Be abejo, turime ir kitų kanalų. Ne tik oficialiuosius Amerikos informacijos kanalus. Bet, pavyzdžiui, Amerikos watchdogs ar teisų apsaugos organizacijos, privatumo apsaugos organizacijos teikia savo informaciją. Taip pat e, esame puikiai pažįstami su Amerikos žiniasklaida, su ten pateikiama informacija ir tai taip pat padeda susidaryti geresnį situacijos vaizdą. Taigi, E, bus atlikta ir metinė peržiūra, kurioj bus dėstomi ne tai, ką mes norime matyti, bet bus pristatomas realus situacijos vaizdas. Ir visa tai mūsų Amerikos partnerių dėka, kurie mano, kad ES piliečių privatumas turi būti tinkamai užtikrintas, jeigu duomenys yra perdodami į, į JAV iš ES. Dabar pagrindų sustarimas Kaip žinia, sausio 17-2017 metais Loreta Lynch e, paminėjo devynis komponentus kitų agentūrų, kurios veikia saugumo departamente, buvo paminėtas teisingumo departamentas, prisimima ir e, federalinį saugumo biurą. Visą tai leidžia manyti, kad visi tie paskirimai į vadovų postus institucijų leidžia manyti, kad vidinės struktūros turėtų tinkamai dirbti įsikaliojus reikiamiems paskirimams ir dokumentams. Ir vasario pirmą jau viskas turėtų, kaip jau sakiau, tinkamai veikti. Ateityje gali tekti skirti papildomas agentūras ar nurodyti agentūras jeigu įvyks kokių nors institucinių pasikeitimų, jeigu teisės aktus bus nuspręsta įgyvendinti kitaip. Ir tuomet mes turėtume minėti ir tas kitas agentūras, kurios irgi galbūt bus atsakingos už šią sritį. Taigi kol kas negalima priimti vienareikšmių sprendimų, reikia pasižiūrėti, kaip bus priimami sprendimai JAV pusėje. Europos komisija paskelb savo pareiškimą oficialiame biuletenyje vasario pirmą dieną. Ir netrukus lauksime to teisės akto įsigaliojimo. Pareiškimas jau buvo paskelbtas tarybos tinklalapyje dėl tarybos sprendimų susijusių su pagrindų susitarimu. Tai buvo padaryta gruodžio 7 2016 metais. Kai dėl tarptautinių perdavimų, ponia Sofija Intveld pateikė klausimą. Mes sakėme, kad žvelgsime į galimybę ateitie taikyti adekvačius sprendimus ir sieksime, kad sprendimai būtų adekvatus, kad trečiosios šalis turėtų reikiamus saugiklius susijusius su žmonių privačių duomenų apsauga. Ir kad sprendimai būtų priimti puikiai žinant valstybėse narėse veikiančią sistemą. Europos teisingumo teismo sprendimas buvo priimtas Šrams byloje ir ten buvo nustatyti labai aiškus teismo kriterijai, kokios adekvatumo priemonės turėtų būti taikomos ir kokie, kokius kriterijus būtina atitikti. Tai yra mūsų vienas iš svarbiausių principų, ką, kaip mes dirbame su Japonija ir Pietų Koreja, kurios dar neseniai priemė teisės aktus susijusius su geresne privačių duomenų apsauga. Tarptų šalių yra 108 valstybės kurios turi tam tikrų teisės aktų susijusių su privačių duomenų apsauga, tačiau tik kai kurie iš jų, tik tai kai kurios iš jų yra tinkamos kandidatės atlikti detalų situacijos stebėjimą. Jūs turbūt žinote, kad sprendimo adekvatumas ar atitinkamumas yra tas dalykas, kur situacija gali būti sudėtinga. Komisijai čia gali tekti imti sprendimų, nes šiuo atveju komisija tampa lyg ir atsakinga už tai, kas vyksta toje trečioje šalyje, tad elgtis turėtume labai atidžiai. Mes taip pat atidžiau norime stebėti situaciją Brazilijoje. Azijoje pirmiausia mąstome apie Indiją. Tačiau šiemet intensyvesnis darbas e, siekiant reikiamų sąlygų trečiosiuose šalyse yra susijęs su Pietų Koreja ir su Japonija. Na, žinau, kad čia pernelyg įsileidau į detalės, sako ponė komisarė kai dėl duomenų bazių ir tarpusavio saveikumo, jūs teisūs. Mes aktyviai veikiame šioje srityje. Ta daryti mus ragina dabartinės grėsmės kilančios mūsų saugumui. Svarbu, kad e, tinkamai vyktų uh, duomenų apsaugos įgyventinimas aplink ES ir tai, kad veiktų į atvykimo ir išvykimo schema numatyta Šengeno informacinėje sistemoje. E, duomenys yra renkami šiuo atveju. E, kalbame apie asmeninius ES piliečių duomenys. Ir Europos komisija ieško kuo geresnių būdų apsaugoti asmens duomenis. Mes intensyviai dirbame šios rytyje ir nagrinėjame tiek senas, tiek naujas sistemas. Be mūsų patvirtinimo jokios panašios sistemos negali būti patvirtintos ar pradėtos naudoti. Tad Mes dalyvaujame kol kas šiame procese ir stengiamės numatyti pačius aukščiausius standartus, kurių tikslas apsaugoti asmenų privatumą. Kitas dalykas, kurio norime pasiekti, yra tarpusavio saveikumas ir efektyvumas tų mūsų minėtų sistemų. Visos tos elektroninės sistemos, be kita ko, e, yra pakankamai brangios. Ir dėl to būtent jos turi būti naudojamos kuo ekonomiškiau ir kuo efektyviau. Dabar Europos prokuratūra. Kaip jau sakiau savo įvadinėme pasisakymę, mūsų nusivylimui mes išgirdome Švedijos pranešimą. Žinome, kas atsitiko Olandijos parlamente. Ten nebuvo pritarta tam, kad e, Niderlanduose būtų įsteigta Europos prokuratura. Vengrija ir Lenkija yra kitos valstybės kandidatės ir mes norime labai aiškiai su jumis diskutuoti apie tai, kokia yra susikloščiusi situacija. Lankiausi visose Tuose trijose šalise lankiausi jų parlamentuose. Su teisingumo ministerijomis yra palaikomi glaudus kontaktai. Jeigu paklaustumėte, kodėl to šalis nori būti visų tų dalykų nuo šaly, tai tenka pasakyti, kad priežastys yra skirtingos. Išklausiau Švedijos argumentus. Švedijos atstovai kai kurie sakė, jog Švedijai nereikia Europos prokuratūros, nes e, jų pačių prokuratūra, prokuratūra veikia puikiai. Aš manau, kad tai yra nesusipratimas, nes mes neketiname teik, steigti Europos prokuratūros, kad būtų pagerintas prokurat, nacionalinių prokuratūrų darbas. Mes norime sustiprinti e, tyrimą, kai nusikalstama pažeidžiant ES finansinius interesus. Na, o Švedija tai yra labai rimtas argumentas, jeigu jie susilaikytų Jeigu jie nebūtų tos sistemos dalis, jie atsisakytų galimybės e, kontroliuoti mokesčių mokėtojų pinigus. Na, Švedija yra viena iš tų valstybių, kurios yra vadinamos grinosiomis mokėtojomis ir pusaikos biudžetą. O kaip su Lenkija? Aš ten lankiausi, kalbėjausi su ministru kalbėjausi su svarbiausiais šalies atstovais, kurie turi įtako šiems procesams. Tai yra grinai konstitucinis klausimas. Ir tų kai kurių aspektų institucinių ten pamiršti nevalia. Tačiau kai valstybė, narė, kuri gauna struktūrinių fondų tam tikrą kvotą, pasirenka būti už tos sistemos ribų, kai atsisakoma tirti struktūrinių fondų korupcijos atvejus, na, iš tikrųjų sudėtinga. Tokiu atveju gali nutikti, gali tekti tirti tokius atvejus. Turime pagalvoti, kaip įgyvendinti sanglaudos politiką po 2021-ųjų. Ir Europos prokuratura turi būti daryboms kaip vienas e, iš faktorių. O kai dėl PVM, e, dėl sukčiavimo PVM srityje, valstybinių, tarp valstybinių mastų, man atrodo, čia yra nemažai pasikeitimų. Aš juo labiau matau prievolę skatinti Europos prokuratūros įkūrimą, kad kuo daugiau narių dalyvautų, kuriant šią struktūrą. Manau, kad ES taryba turi spręsti, ar bus pagaliau sukurta ta struktūra. Mes ruošiamės ES tarybai teikti siūlymą, tikimės, kad tai įvyks kova, o paskui žiūrėsime, kiek valstybių narių bus pasirengusios prisijungti prie šios struktūros. Dėl kompetencijos ar buvo užduotas klausimas, dėl struktūros, dėl moterų ir migracijos. Thank you kai, man atrodo, daugiau dar buvo klausimų susijusių su Europos prokuratūra. Moteris ir migracijos, migracija buvo dar vienas klausimas. Na taip, tai yra esminis dalykas. Tai yra išimtis iš to privatumo akto. Aš neišgirdau jūsų atsakymų į klausimą dėl to esminio elemento. Aš, sako pirmininkas, ačiū steikti žodį kitiems kolegoms, kurie labai kantriai laukia savo žodžio kad galėtų paklausti. Kolegos, nedaugiau dviejų minučių kiekvienam, nes laiko labai trūksta, vėluojame. Kolega Čizovský, prašau. Děkuji, Klode, ještě jednou ti gratuluju k znovu zvolení. Dėkuoju, Klodai. Sveikinu dar kartą su perinkimu. džiugu, kad nepaisant breksito mes vis tiek remiame savo britų kolegas, na, vos nepasakiau konservatorių britų, nors žinau, kad iš liberistų partijos. Tada, kad sveikinu. Komisijos narė, turiu Jums klausimą. Šiuo metu parlamentų nariai, 400 grupė narių, rengia kreipimąsi Jūs. Tai labai svarbus dalykas. dėl vienas temos šiuo metu e, Čekijoje. Ieškoma vaiko, kuris pasimetė netoli Vokietijos sienos. Ir dabar siekime šiuo kreipimusi apsaugoti vaikus, vaikų gyvybės. Malta yra viena iš šalių, kuri įgyvendino tą tokią įspėjimo sistemą. Slovenija ir Kroatija taip pat tai daro. Kompasnuotume tai, kad ši sistema veiktų visoje Europoje. Tad klausimas, ar įmanoma tokį kreipimąsi dėl veiksmų jūsų dokumentus traukti? Na, šis kreipimas yra labai skubus. Jeigu jūs kažko turite blogos patirties, tai žinoma, nebūtina su viena kita organizacija dirbti. Bet norėčiau, kad jūs pasvarstytume, kaip galime mes, valstybės narys, bendarbiauti tokiais atvejais, kai dinksta vaikai. Man atrodo labai geras pavyzdys, nes tikrai trūksta laiko. Dėkui, kad laikotės laiko limito, toliau Činičiai. Grazie, grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai už tai, kad atliko mūsų posėdį. Norėčiau grįžti prie tų pasiūlymų paketų, kuriuos jūs aptarėte. Čia kalba pasiūlymus, kaip kovoti su terorizmu ir organizuotinus kalstamumu. Ypač kalbant apie reglamentą dėl turto išaldymo orderio abipusio pripažinimo. Na, tai žinoma, mus džiugintų, nes tai padėtų, matytų, kad vieninga viena teisinė priemonė kaip valstybės narės gali išaldyti turto Europos Sąjungoje. Tačiau galbūt komisija galėtų daugiau ambicijų numatyti. Mes turime savo šalyje tam tikros patirties. Sudarėme su organizuotų nusikalstamumu ir politiniu terorizmu. Tad manau, kad galbūt būtų galima į direktyvą numatyti, direktyvą numatyti platesnę taikymą sritį. Žinoma, saugant procedūrų procedūrų teisėtumą. Italija toks procedūras mums padėjo kovoti su mafija, nes sustabdė jų finansavimą. Tai yra esmės svarbus dalykas, jeigu norite kovoti su nusikalstamumu. Toliau. Kalbėjote apie nelydimus nepilnamečius. Vėlgi čia iš mūsų pusės reikia, kad būtų aiškus įpareigojimai ir kad matytume, kad jūs tinkamai bendraujate bedarbiaujate. Kartą Bilda apie tai kalbėjo, aš galėčiau palaikyti jos pasakymus. Tas klausimas, kokiu įmasi komisija skubių priemonių, kokiu priemonių, kaip spręsti dokumentų neturinčių nepilnamečių klausimą. Ačiū. Oi, Katrina. Loristan. Ačiū, Klaudai. Sveikinu. Taip padėkoju poniai Jūrovai už tai, kad duomenų apsaugai kelti, skirti prioritetą. Taip, mes dabar esame įgendimo stadijoje, liko 15 mėnesių, per kuris reikia šis pasidaras užbaigti. Ir nepamirškite, kad kai buvo rengiamas reglamentas direktyva, vienas iš kontroversiškiausių klausimų svarstymus narėmis per trilogus buvo duomenų apsaugos pareigūnų institucija nes reglamentas numatė, kad tokie palikonai turėtų atsirasti, o direktyva taip pat numatė tokių pareigų atsiradimą teisėsaugos srityje, ne tik verslo. Tad kyla klausimas, kas vyksta, juk reikia tam pasiruošti, reikia mokymų, reikia matyti tam tikrus standartus. Ir manau, kad tai yra toks dalykas, kuriame trūksta įvairių, na, dėl kurio trūksta pažymokymo, tarkime, teisės fakultetuose į programas ten įtraukiama. Tad trūksta specialistų. Tad kas jau padaryta ir ką galim pasiekti 15 mėnesių, kad tikrai tokie žmonės būtų parengti. Ačiū. Dėkuoju, ponas Boni. Labai ačiū, komisijos narė, už pristatymą. Taip pat sveikinu Klodai su perrinkimu. Manau, puikiai dirbsime toliau mūsų šiuose srityse, kurios aktualios yra komitetui. Porą klausimų. Pirmiausia, Elgesio kodeksas. Dėl kovos su nepykitas kantančią kalbą internete. Tai buvo priimta prieš keletą mėnesių ir komisija atliko vertinimą, pirmus stebėjimus. Klausimas, kokios apgaidas kliūtis kokios problemos siekiant tai pilnai įgyvendinti. Ypač nacionaliniu lygiu, kokios problemos kyla. Penktadienį šią savaitę lygių konferencija dėl neapykantas skatnačios kalbos. Kviečiu taip pat ir komisijos atstovus ir labai svarbu yra plačiai formuoti apie šią problemą, ypač, problema, ypač apie problemas, kurios kyla nacionaliniu lygiu. Toliau, ar komisija planuoja kitų veiksmų šis rytyje? Kitas klausimas. GDPR įgyvendinimas. 29 straipsnio grupė lyg ir rengia gairias, kažkas jau beveik ir parengta yra, tačiau nepamirškime, kad jau prasidės metai ir reikia sparčiau dirbti šią srityje. Tad reikia numatyti tam tikrus veiksmus, reikėtų paskatinti valstybės narės imtis tų veiksmų bei numatyti tam tikras gairias kad būtų išlaikytas humanizavimas tarp valstybių narių šią srityje. Dėkui. Dėkui, pane Gomes. Komisijos narė, jūs sakėte, kad norite, kad mes išlaikytume ambicijų lygį, kalbant apie kovos su, su pinigų plovimu direktyvą. Bet juk ten kalbama ne tik apie kovos pinigų plovimu, o ir apie kovos terorizmu. Ar galite pasakyti, kokias numatote problemas? Na, turbūt parlamentas problemų nekels, bet iš vyriausybės, vyriausybių pusės, koks problemas dėl to, ką jūs siūlote? Ypač kalbant apie naudos gavėjų skaidrumą. Ar, pavyzdžiui, bus tai susijęta su, su fizinės asmenimis ir ar bus uždarytos tos spragos, kuris anksčiau numatydavo tam tikras galimybės? Toliau. Ar galime tikrai efektyviai kovoti su pinigų plovimu? Nes jeigu toliau raginsime valstybės narės į valstybės narės taikyti tas vyres programas, kuris, kuris iš esmės legalus pinigų plovimas, tačiau kalba apie visas tas auksinės vizas, investuotojų skatimą ir panašiai. Nes juk dažnai, pavyzdžiui, įvairios tos vietos, keistės pavadinimų fundamentų šalis, neima jokių mokesčių ir iš esmės pritraukia turtuolius, kurie ten gali plauti pinigus paskui, gaudami leidimus gyventi ar pilietybės. Na, na, argi galima tai leisti, ar komisija gali toliau tai leisti? Negi nereikia rimto tyrimo. Ko reikia, kad pasiektų rimtas tyrimas? Nes matome, kad tarpininkai neužtikrina deramo atidumo šiose srityse, kalbant apie auksinės vizas ir panašius dalykus. Dėkui. Dėkuoju, ponas. Ponas Vos. Labai ačiū. Turiu keturis klausimus, kuriuos pabandysiu trumpai pristatyti. Pirmiausia, dėl skėtinio sutarimo. Manau, kad gerai, kad tas sutarimas darytas, gerai, kad ir iš šią pusės tai jau yra teisėkos projektai atlikti. Toliau, dėl Japonijos pietų korėjos apie tai, ką kalbėjote, tai kyla klausimas, ar ten kilusios pačios problemos dėl saugumo. Taip pat, ar kilos problemų dėl to masinio duomenų perdavimo. Toliau, kitas dalykas, komisijos reakcija į Belgijos tarnybų iniciatyvą kuri numato, kad PNR duomenys taip pat tai būtų taikomi ir traukinių atveju. Manau, kad tai numato dėlių problemų, ypač turint galvoje judėjimo laisvė vieningoje rinkoje. Berots praėjusią savaitę parengėte pranešimą spaudą dėl keleivių įrašų duomenų PNR ir kalbėti apie tai, kad ši sistema ir kita sistema kelia tam tikrų problemų. Tad, na, kiek klausimas, kaip tos problemas sprendžiate? Kalbėti apie tai, kad per daug žmonių turės prieigą prie duomenų, kad tai yra viena problema. Toliau, prokuratūra. Na, čia manau, kad reikia numatyti aišku bendrabiavimą tarp dalyvaujančių valstybių narių ir nedalyvaujančių valstybių narių. Turim galvoje prokuratūrą. Ir kad reikia aiškiai apsibriežti, apie kokius atvejus bus kalbama. Jeigu bus... Ar, ar, ar kalbėsime apie toks atvejus, kuomet tas pats asmo bus, į, bus susijęs su daugeliu bylų, Taip pat dalykas yra užtikrinti teisės ir tiems kaltinamiesiams, taip pat teisė gintis. Dėkui. Dėkoju, turiu polį kingi. Ačiū, Klaudai. Dėkoju taip pat ir komisijos nariai. Du dalykus norėčiau aptarti. Pirmiausia, kova su nepykatas skatinančiams kalbomis. Na, jūs kalbėjote apie tai kalbėjote apie tą sustarimą, kalbėjote apie ketinimų protokolą tarp YouTube, Facebook ir Twitter. Visą tai gerai, tačiau ar nemanote, kad reikia numatyti daugiau taisyklių ir standartų, kaip su to kovoti? Kokie čia jūsų tikslai yra? Ką komisija ketina daryti? Turint galvoje šio reiškinio paplitimą. Ar čia galima eiti toliau? Ir tai dabar atrodo, kad tokia yra niekieno teritorija. O kalbant apie tokias nepykęs skatinančias kalbas, tai kita problema yra netikros žinios, kurių tete labai daug. Tad ką komisija gali padaryti? Toliau, kitas dalykas, ką noriu aptarti, tai yra nacionalinės strategijos. Strategijos, kaip kovoti su visomis diskriminacijos formomis. Įskaitai ksenofobiją. Kas čia svarbu? Na, kad strategija būtų gera, reikia imtis visų tų reiškinių. Negalima išleisti iš tam tikrų praktikų. Pavyzdžiui, Niderlanduose ir buvę atveju. Ten kovojama su radikalizacija. Na, čia turbūt švietimo daugiausiai reikia. Negalime vien tik bausti tos menų. Toliau dėl priešingų naratyvų. Komisija turės kaip paremti valstybės narės. Ką ketina čia komisija padaryti šią srityje? Karatsa Bild. Ačiū, Klodai, ačiū komisijos nariai už uh, tai, kad atėjote, turiu penkis klausimus dėl Stambulo konvencijos e, kova su smurtu prieš moteris. Mes parengėme rezoliuciją lapkričio mėnesį ir surengėme klausimus, kur konkrečiai paklausėme, koks yra dėrybų statusas su valstybėmis narėmis dėl ES įstojimo prisijungimo prie konvencijos. Žinau, kad šioje srityje daug dirbate, bet ar kėlėte tą klausimą Maltai pirmininkiaučiai valstybė ir kokia yra situacija. Ypač Kaip bendra pranešėja dėl Stambulo konvencijos diskusijose keliame klausimą, kad dėl ko susilaiko kai kurios valstybės narės dėl lyties apibrėžimo, dėl lyties pagrindų vykdomo smurto, kai kuriuose valstybės narėse tai yra labai aktualus ir aršus klausimas. Konvencijoje viskas yra aiškiai pasakyta. Lyčių pagrindų vykdomas smurtas yra smurtas prieš moteris tik dėl to, kad jos yra moteris bet aš tikrai norėčiau dar kartą Jums pasakyti, kad reikalinga inicijuoti dialogą su valstybėmis narėmis, kurios e, turi problemų dėl šio klausimo Europos taryboje, kuri pirmiausia yra atsakinga už šią konvenciją. Antras klausimas yra tos aklavietės. Ir čia yra kelios aklavietės dėl kovos diskriminacija direktyvos, kolega jau tai kalbėjo, lygių teisių, lygių sąlygų klausimas. E, jau galybę metų tai užblokuota taryboje ir mes tikrai turime suprasti, kad tai susijęs su universaliomis vertybėmis. Mes turime kalbėti, vesti dėrybas e, nepriklausomai nuo kaštų. Norėčiau sužinoti, kokia dabar yra situacija. Kistas dalykas - galimybė visuomenį susipažinti su dokumentais. Vėlgi tas dokumentas užstrigęs jau galybę metų taryboje. Tikiuosi, kad pavyks mums tokiu būdu padidinti skaidrumą, kalbant apie galimybę susipažinti su institucijų dokumentais. Kitas dalykas dėl vaikų. Žinau, kad daug dirbate šioje srityje, bet duomenų apsaugos reglamentas dėja, jame nėra atsižvelgiama į vaikus. Ir dabar situacija tikrai labai susiskaldžiusi, uh, tikiuosi, kad išspręsime problemą. Ir dar labai trumpai dėl pasiūlymo, dėl direktyvos, dėl lytinio priekabavimo ir išnaudojimo vaikų peržiūros. Aš tikiuosi, kad komisija čia galės irgi daugiau nuveikti, nes ta, tas įvertinimas direktyvos tikrai nėra adekvatus ir pakankamas. Ačiū, ponas Durek. Dėkoju, pirmininkė. Aš tik galėčiau pritarti tiems, kurie jūs pasveikino, Klodai. Šiandien su perinkimu pasveikinti jūs norėčiau dėl kovos su diskriminavimu. Komisijos narė, kuomet mes kalbėjomės apie tai praeitą kartą, savo baigiamajame žodyje jūs sakėte, kad suprantate, tuos, kurie pripažįsta abortų legalumą. Aš nenoriu veltis į diskusijas apie tai dabar, bet vis tiek norėčiau pakalbėti apie teisinį aspektą. Daug Europos šalių - Lenkija, Malta, Slovakija, Airija - savo teisinėse sistemose įtvirtina negimusių vaikų kūdikių teisę į gyvybę. Tai yra tų šalių teisinas ir taip pat teisingumo teismo jurisprudencijoje ir teisinė yra tam tikrų atvejų. Ten viename iš jų yra minimas žmogiškasis orumas iki gimimo embriono stadijoje, kalbant apie žmogaus vystimąsi. Taigi, pirmininkė, mano mintis štai kokia. Europos komisija turi įgaliojimus skatinti bendradarbiavimą, priimant tinkamus sprendimus ir visa tai susijęs su teisinės valstybės principais, principais, kuriuos labai dažnai mini ir komisija ir pritaiko komisija. Dabar, ne, nekalbant apie tos veiksmus, kurių ėmėsi komisija, Dar reikia paminėti, kad pagrindinių teisių Hartijos antrajame straipsnėje yra įtvirtintas principas, būtent, kad gyvybė yra pagrindinė bet kokios žmogiškosios būtybės teisė. Taigi, mes ir toliau imsimės veiksmų ir sieksime, kad būtų įtvirtinta ši teisė į gyvybę. Kovosime su tais, kurie pasisako prieš Dabar grįžtant prie Lenkijos ir prokuratūros. Kiek bus tai susijęs su biudžeto padariniais, pavyzdžiui, Lenkijos atžvilgių, jeigu ji pažeis konstituciją, mūsų šalyje yra daug kurie, tokių, kurie teigia, kad na, mes privalome laikytis konstitucijos, tai aš nelabai suprantu, koks čia ryšys. Ačiū dar du kalbėtojai ir prašau kalbėti nelgiau nei dvi minutės, kad gautumėme pakankamai laiko atsakymams. Ponas Čakė. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai. Aš norėčiau kalbėti tą trečiąją kalbą, kad geriau vieni kitus suprastume. Čia kalbam apie labai rimtą krizę. Taryba ėmėsi nagrinėti šio klausimu, tačiau mes norėtume sužinoti, kada gausime naują dokumentą. Ačiū. Ačiū ponui Džekį ir kolega Lopes Aguilar, prašau. Yes, chair, Ačiū pirmininkė. <clears throat> Trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti su perinkimu antroje kadencijos pusėje. Uh, Sėkmės Jums ir komisijos narė Jurovai. Norėčiau sakyti du susirūpinimą keliančius klausimus, kurie yra susijęs su tam tikrais dalykais, kurie jau buvo aptarti. Atsakant į kolegų klausimus, pirmiausia, tai būtų kuriamos būdžiamosios teisės ateitis, kai yra sukūriamas pagrindas įsteigti Europos prokuratūrą. Žinome, kad procedūra nėra labai sklandi, kad galiausiai būtų įsteigta ta prokuratūra, tai aš norėčiau, kad jūs aiškiai pasakytumėte, kad Europos komisija ir toliau yra įsipareigojusi siekti, kad būtų galiausiai įsteigta Europos prokuratūra, turint omenyje tai, kad yra gal, daug galimybių siekti kompromisų, kalbant apie direktyvą dėl ES finansų interesų apsaugos. Tai būtų kaip ir galimybė galiausiai Europos prokuratūrai turėti savų kompetencijų, kurios būtų plėtojamos. Ir toliau domenų apsauga ir baudžiamoji teisė, tas pagrindų susitarimas su JAV. Ten kalbama apie galimybę dėl žalos atlyginimo įstatymo, kurį prieėmė JAV kongresas, tai būtų svarbi sąlyga siekiant numatyti vienodas sąlygas ir ES piliečiams, kurie būtų apginami ir pagal JAV standartus dėl duomenų apsaugos. Tai aš norėčiau pateikti įvertinimus tų sunkumų, su kuriais gali tekti susidurti, jeigu pasikeitus administracijai Baltosiuose rūmuose. Ir tai, kad tikrai trūksta Trumpo administracijoje įsipareigojimų numatyti vienodas dvišalės, dvišalės teisės, dvišaliai vienodas teisės ir ES piliečiams. Ačiū kolegos, kad uždavėte pačius aktualiausius klausimus. Dėkoju už drausmę. Ir dabar turime šiek tiek laiko bent jau komisijos nariai atsakyti į galybę klausimų, kurie patenka į jos portfelį. Aš dar kartą norėčiau atsiprašyti, tokia yra situacija, visuomet taip būna. Taigi, prašau jūsų atsakymai ir galbūt dar nepamirškite Intvelt klausimo. Na, pasistengsiu, kuo galima trumpiau. Turime laiko iki pusės septynių. Na, bet kuriu atveju, jeigu per kitą susitikimą pasirinksime tik kelias svarbės temas, tai tikrai mielai atvyksiu ir jas aptarsiu. O dabar pirmiausia dėl keliaivių duomenų įrašų ir išlygų. Aš tiesiog pacituosiu, kas čia parengta. 19 straipsnis Pirmajo dalis pagrindų sutarime numato aiškę prievolę JAV pateikti ES piliečiams, suteikti ES piliečiams teisę gauti, gauti galimybę kreiptis į teismą, įtraukiant ir keliaivių duomenų įrašus. Sausio 17 dieną JAV paskelbė, kad atitinkama saugumo departamento tikras padalinys, muitų krantų ir sienų apsauga patenka į e, šį įstatymą, į šį aktą. Jeigu JAF nesilaikys šios prievolės praktikoje, tuomet jie pažeis pagrindų susitarimą ir tai leis suspenduoti susitarimą pagal 26 straipsnėje pirmąją dalį. Čia grinai toksai teisinis atsakymas. Aš galvau, kad jūs teigiate, kad keliavinų miršai nebus įtraukti. Ne, ne iš, ne iš šio akto, bet jūs ir jūsų tarnybos nekartą minėjote raštu, kad tam, kad jis susitarimas galiotų, dabartinės išlygos, išimtys keliavių duomenų įrašai, iš, išimtys privatumo aktui, nes privatu, į privatumo aktą susitarimas dėl keliavių duomenų įrašų nepatenka, tos išimtys turi būti atšauktos jeigu į privatumo aktą ne, nepatenka ir šis susitarimas, tai visa, visas tas susitarimas netenka galios. Jūs ir jūsų tarnybos taip patvirtinote, tos išimtys nebuvo atšauktos, nebuvo panaikintos, netgi dar vadovaujant prezidentui Obamai. Ir mes negirdėjome jokių ženklų, kad bus atšauktos dabar. Tai reiškia, kad jeigu pagrindų susitarimas turėtų įsigalioti sausio pirmąją, o tos išimtys nėra atšauktos, tai jis negali galioti. Aš nenoriu ginčytis dėl teisinio teksto. Šitą tekstą čia turiu priešai save, turiu visus argumentus ir gal būtų geriau, jeigu mes atsakytumėme jums raštu ir įtrauktumėme į tą visą bendrą kontekstą. Dabar norėčiau grįžti prie migracijos. Rytoj Dimitris Avramopoulos atvyks pas jūs ir jisai kalbės apie migraciją. Jūs konkrečiai klausėte apie vaikus ir moteris. Pone Koratsa Bild išėjo. Ji klausė apie tai. Jūs sakėte, kad nenorite bendro pobūdžio atsakymo dėl finansavimo, tarkim. Tačiau mes kalbama, kalbame ir apie tai, kad reikia sukurti tokius esminius saugiklius, taikant tam tikras procedūras moteriams ir vaikams, nes jie patenka į pažydžiamiausių grupę. Kalbant apie vaikus ir moteris, mes reikalaujame, kad valstybės narės sukurtų saugias zonas, zonas, kur moterys nesusidurtų su nusikaltimų pavojumi, nes matome, kad yra vis daugiau nusikalstamumo ten, kur didelė žmonių koncentracija. Uh, Ir tokiu būdu, aišku, tai sąlygo dar daugiau nusikaltimų. Ir jeigu teisingai prisimenu, taip pat pagal atitinkamas procedūras mes reikalaujame, kad konkrečios sąlygos būtų taikomos pokalbiams su moterims, nu, moterimis ir vaikais, kurie patenka į prieimimo zonas, kad būtų specialios sąlygos numatytos, kad jie jaustųsi saugiai, kad ne, nepatirtų dar daugiau traumų, nes turime nepamiršti, kad tie žmonės atvyksta iš e, tikrai dramatiškų situacijų. Patyrę yra ir taip tų traumų. Taigi mes siekiame geresnių rezultatų, padedant moterims integruotis į visuomenės. Mes palaikome ryšius su tomis valstybėmis narėmis, kurios jau pradėjo integracijos procesus, ne tik kalbant apie moteris, bet ir nelydimus, nepilnamečius, nes tai yra atskiras skyrius. Vaikai be tėvų, kurie atvyksta į Europą, galiu pateikti vieną skaičių iš Graikijos. 80 procentų tų nelydimų nepilnamečių yra berniukai nuo 15 iki 18 metų ir tie berniukai, jiems reikia specialių sąlygų, nes e, kitaip nereikia, ne, nepakanka tik tai lovos ir maisto, jiems reikia įkvėpti kažkokią tai ateities perspektyvą, jiems reikalingos paslaugos, kad jie galėtų gauti kvalifikacijas, kad galėtų pradėti e, kažkokį tai normalų gyvenimą mūsų valstybėse narėse. Praeitą savaitę lankiausi Austrijoje viename iš prieimimo centrų Ir tikrai aš pasidžiaugiau tuo, ką ten žmonės daro tų vaikų labui, ne tik žmonės tos, dirbantys tose tarnybose, bet ir žmonės miest, miestiečiai, miestelėnai, kurie padeda ir pagyvenusiems žmonėms, ir berniukams juos geriau integruoti. Dėl prokuratūros, tai struktūra bus decentralizuota. Dabar jau tekstas stabilizavosi, taigi aš turėčiau atmesti bet kokį pesimizmą. Ir mes stabilizavome tekstą. Uh, and the, and the Turbūt nereikia būti pesimistiškai nusteikusiais. Suprantame, kad šis modelis remiasi Europos deleguotojų prokurorų sistema ir mes esame atlikę kaštų naudos analizę nes matome, kad ypač PVM, jeigu įtraukiamas būtų į prokuratūros atminties rytį, iš karto gautume labai gerus rezultatus. Kalbant apie naudą, kuri būtų gaunama ir tas lėšas, kurio turėtų grįžti į nacionalinės bei Europos biudžetus. O kiek kainuotų Europos Sąjungoje Europos prokuratūra? Na, tai čia tokios, tos pačios medalių kita, kita pusė, abi pusės yra. Nes Prokuratūra jau yra numatyta pagal Lisabono sutartį, kaip prokuroro biuras, kuris turėtų sprendimų prieimimo galimybę imtis procedūrų ir imtis persekėjimo baudžiamojo ir taip pat bylas spręsti dar ankstesniu metu ir saugoti ir ginti ES finansinius interesus. Kaip sakant, ginti biudžetą, ES biudžetą. nes na, reikia ginti ES mokesčių mokėtojų interesus, ypač kalbantas apie tas šalis, kurios įmoka daugiau Europos biudžetą. Tai tik yra mano pozicija šiuo klausimu. Yra aiškus ryšys tarp prokuratūros bei biudžeto ir turime tai vertinti šios perspektyvos. Toliau. Pateiksime pasiūlymą dėl reglamento. Birželį mėnesį Teisingumo tarybą pateiksime dėl akris pasiūlymą, nes šis tema turėtų veikti ir apimti bei trečių šalių piliečius. Mes abecingai žiūrime į tai. Norime, kad akristamai būtų ir priešnas spaudai. Tam reikia surinkti daug duomenų. Taip pat yra keliami dėl reikalavimai Iš techninės pusės reikia reglamento. Reikia to greitai. Bei reikia reglamentas būtų visapusiškas. Tad birželį kolegija turėtų tai patvirtinti. Mes jau turime su pirmininkaučiu Estija susitarimą, kad jie paspartins procedūras taryboje. Žinoma, tai priklausys nuo valstybių narių pozicijos. Toliau Elgesio kodeksas. Su to buvo susijusi klausimų grupė, kokios kyla problemos, kokie kyla klausimai. Na, pagrindinis klausimas. Čia vienas labai aiškiai pasakyti, kad Europos piliečiai aiškiai tai išgirstų, tai kad kodeksu mes siekime pašalinti neapykantą skatnačią kalbą, kas yra neteisėtas dalykas. Tai reikia pašalinti. Aš čia pasilemiu tokiu pavyzdžiu, sakykite, tvorą. Ir jeigu tvarka, pažiūrėjau, paprašyti, kad visus romus reikėtų išžudyti, tai policija labai greitai atvyktų ir naikintų tai. O jeigu toks tekstas yra internete, tai be abejo poveikis jo yra daug didesnis viešai nuomoniai žmonėms, nes reakcijos lauktų daug daugiau. Tad norime parengti šį elgesio kodeksą ir bendame su technologijų teikėjais, kad jie geriau suprastų, kokiais įstatymais remiamasi kokiais įstatymai gyvendinami, kuriuos reikia gyvendinti Europos Sąjungoje. Tad reikia tai, tai turėti kalbą, kad čia kalbame apie kalbą, kuri jau yra neteisėta, čia kalbame apie, čia čia nekalbame apie kalbos laisvę, apie išsaviškas laisvę. Kokios yra kitos kliūtis po pirmojo vertinimo, kaip kiek veikia ilgesio kodeksas, tai matome, kad trūksta pajėgumų, taip pat trūksta žmonių, kurie išmanytų gerai kalbas. Kartais trūksta teisės ekspertų, kurie labai aiškiai apibriežti galėtų ir pasakyti, kad taip, tai yra neteisėta, nepykantas skatina kalba. O tai yra kažkas, kas nekelia problemų. Tai taip pat sės ir su valstybinarių situacija nes įvairiais būdais apibrėžiama nacionalinėje teisėje, konstituciniai teismai apibrėžia, kas yra neteisėta ir kas nėra neteisėta, apie ką skatina kalba. Yra problemų ir susijusių su gaunama informacija, reiškia, kada oficialiai paskelbiama apie tokį turinį, ne vien tik tai nevyriausybinės organizacijos ar pavieniai piliečiai tą daro. Taigi čia reikia gerinti situaciją, būtent, kad būtų išimamas toks turinys, kad apie tai būtų informuojama ir mes šiais metais pavasarį vėlgi bandysime įvertinti, ar pasiekta pažangos šioje srityje. Na, ne šimtų procentų visuomet išimamas tas turinys Ir mes reikalavome, kad informacinių technologijų tiekėjai būtų ir skaidrus, ir atviri, kad jie informuotų visuomenę apie tai, ką jie daro šioje srityje. Nes, kaip sakiau, yra nedidelis skirtumas tarp e, neapykantą kurstančių pasisakymų ir pasisakymų, kurie galimi pagal žodžio laisvės principus. Kas dar? Pane Lauris ten klausė ir ponas Boni. Mes bandome GDPR įgyvendinti visose valstybėse narėse tokiu pačiu būdu. Ir kyla klausimas, kodėl čia uh, kyla problemų, jeigu tai yra reglamentas tiesiogiai taikomas, taip, tai yra reglamentas, bet reikalinga koreguoti ir valstybių narių įstatymus atitinkamai. Nebūtinai tai yra susiję tiesiogiai su duomenų apsauga, bet dažnai, pažiūrėjau, darbo kodeksus reikia dėl to keisti panašius įstatymus. Taigi įgyvendinimo srityje mes susitelkėme ties keturiais uh, klausimais. Labai intensyviai bendradarbiavame su 29 straipsnio darbo grupe, kuri rengia tolesnius veiksmus, kaip e, būtų galima įgyvendinti reglamentą. Norime, kad taisyklės būtų taikomos vienodai visose valstybėse narėse ir, kaip žinia, šiame reglamente yra galimybių suteikti atitinkamus įgaliojimus savo nuožiūrą priimti sprendimą. Taigi mes norime, kad uh, sankcijos būtų vėlgi taikomos vienodai. Negali būti taip, kad Vokietijoje sankcijos būtų griežtesnės nei mano šalyje ar Lenkijoje. Ir visi puikiai žinome, kad tai yra tas darbas, kurį įtakoja ir tam tikri kultūriniai elementai, mentalitetas. Ir labai svarbu apsaugoti asmens duomenis ir, aišku, ta apsauga irgi skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Tai yra vienas dalykas ir mes tikrai gerbėme tokių institucijų nepriklausomumą, bet turime pasirūpinti, kad standartai būtų vienodai taikomi. Toliau kitas dalykas tai yra teisės aktų keitimai valstybėse narėse. Mes stebime padėtį valstybėse narėse kurios eina priekyje, tai Vokietija dažniausiai, ir norime įvertinti valstybių narių poreikius, kalbant apie įstatymų pakeitimus ir pažadėjome valstybėms narėms surenkti galimybę keistis informaciją, vykdyti tam tikrą veiksmų koordinavimą. Ta pažadėjo komisija. Ir trečias dalykas - pasirūpinti, kad būtų geros, aiškiai suprantamos taisyklės ir gairės bendrovėms. Kai kurie jūs minėjote, kad yra taisyklės domino saugos pareigūnams, kad ne visuomet tokių pareigūnų turime pakankamai, kad trūksta įgūdžių, trūksta specialistų ir taip tiesa, problema yra rimta, tokių, tokios, tokių pareigūnų trūksta, duomenų apsaugos institucijos siunčia pagalbos signalus jau dabar, nes jų kvalifikuoti darbuotojai yra pritraukiami dirbti privačiajame sektoriuje ir gali kilti rimtų problemų ateityje. Taigi yra, yra tokių nerima keliančių žinių, kad valstybės narės turės, na nežinau, mano šalyje 35 tūkstančius naujų pareigūnų turės įdarbinti viešosiose įstaigose. Tai aš turėjau paaiškinti ir pasakyti, kad, na, neišprotėkite. Perkvalifikavimas vyks arba dabartinis personalas, ekspertai bus apmokomi toje srityje, tai žmonės, kurie dirba žmogiškų išteklių padaliniuose ar, ar panašiuose padaliniuose, bus apmokomi ir tikrai nereikia samdyti 35 tūkstančių naujų darbuotojų. Komisija tikrai nereikalauja samdyti armiją naujų darbuotojų tam darbui atlikti. Taigi bus daug nesusipratimų, neiškumų mes turėsime visą tai paaiškinti. E, toliau domino apsaugos pareigūnai. Jau yra paskelbtos atitinkamos gairės, kur yra aiškiai išvardyjama, ką jie turi daryti. Ir mes turėsime geriau paaiškinti bendrovėms, kad jos nepanikuotų ir uh, nepasiduotų isterijai tai bendrai, nes tą matome kai kuriuose valstybėse narėse. Aš noriu, kad duomenų apsaugos reglamentas sukurtų vienodas sąlygas, sukurtų geras vienodas sąlygas bendrovėms įgyvendinti savo įsipareigojimus ir kad bendrovės nesusidurtų su perdėm didelę administracinę naštą. Ir dar ketvirtas dalykas tai yra kampaniją, kurios tikslas pasirūpinti, kad piliečiai suprastų apie daugiau, apie, suprastų daugiau tas teisės, kurios, kurios numatytos naujajame reglamente, kad jie pasiruoštų tam. Ir tai bus ta kampanija, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama 18 metų pirmiems keliams mėnesiams. Taigi darbų laukia daug, dirbsime su valstybėmis narėmis, bendrovėmis ir tais pareigūnais. Ir tikiuosi, kad pavyks mums sistemingai viską padaryti. Ir mes tikrai ne, nebandysime praleisti tų svarbiausių elementų numatytų reglamente dėl procedūrinių saugiklių, uh, prokuratūros sistemoje, tai man atrodo, kad mes tikrai padarėme viską, kad būtų įtraukti, įtraukti visi procedūriniai saugikliai, kurie jau patvirtinti ES lygmenių. Ten taip pat yra numatyta ir teisinė pagalba. Tas visai nesiniai buvo patvirtinta. Ir čia naujausias elementas turime būti pasiruošę imtis labai aiškių veiksmų. Turiuomenė pačius advokatus. Jie turės imtis tų veiksmų ir atlikti tą, tą darbą, kad nebūtų jokių spragų, nebūtų neiškumų, kalbant apie kompetenciją, nes tada būsime labai lengvas taikinys, sukūrė tą prokuratūrą, taip pat <coughs> ir aš Noriu, kad įtariamieji turėtų pačius aukščiausios procesinius saugiklius, nes įsivaizduokite, esate kaltinamas korupcija, sukčiavimu. Gali būti nekaltas ir neturėtum patekti į tokius pastus, tos tarptautinės didelės institucijos pastus, e, kai tyrimai užtruktų penkerius ar dešimt metų, taip neturi būti, taigi prokuratūra turi būti kur, kur kas veiksmingesnė. Šiuo aspektu matyt kažką svarbaus praleidau. Aišku, esu pasirengusi gauti iš jūsų tą laišką ir padarysiu viską, ką galėdama, pasinaudosiu savo kompetenciją turimą. Nusprendžiau toliau finansuoti 116 telefono liniją, nes aš manau, kad tai yra svarbiausias sistemos elementas. Svarbiausia yra, kad būtų bendradarbiavimą tarp valstybių. Ir mes tikrai tą remiame. Visi parlamentarai iš to komiteto mes norime, kad vyktų tas bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, jeigu yra ieškoma pasimetusio vaiko, labai svarbu kad būtų aiški bendradarbiavimo sistema. Ačiū. Yes. Money laundering, uh, Madam Gomez, uh, what, what is the biggest problem? Public registers. And I am very nervous about the position of some member states. Da, taip, kai kurių valstybių narių pozicija man yra žinoma. Mes girdime tokių uh, argumentų, kad būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp privatumo ir visuomenės teisės žinoti. E, taigi svarbu išsiaiškinti, kokie duomenys turi būti tam viešame registre. Tai būtina nurodyti tautybę, kokia operacija vykdoma, pavardė ir panašiai, kad žmogus uh, nepatirtų pavojaus, kad niekas nekiltų pavojus. Dabar dėl to viešo registro yra jaučiamas tam tikras prieštaravimas, bet tai yra esminis elementas ir esminės žingsnės reikiamą kryptim. Taigi būtina užkirsti kelią teroristų finansavimui ir tai turi būti tinkamai padaryta. Hmm. Turėtume pasinaudoti visą turimą įtaką, kad įtikintume valstybės narės pritarti tam, e, tam registro egzistavimui. Tokia valstybių reakcija yra suprantama, nes Pirmoji direktyvos versija buvo tokia, kur buvo nuotytas pasirinkimas - viešas registras ar registras, kur registruojamos įregistruojamos į tam tikros struktūros. Vėliau buvo prieita prie išvados, kad reikalingas viešas registras. Ilgą laiką niekas per daug nereagavo, o reakcijos atsirado dabar, tai šito man neišeina suprasti. Mokesčių vengimas, mokestiniai rojai, visa tai yra tie dalykai, kuriems būtų reikalingas tas registras. Ačiū vertėjams, sako pirmininkas. E, kai dėl tam tikrų standartų, kovojant su neapykanta keliančiais pareiškimais. Manau, kad Egzistuoja taisyklės, kurios valstybėse narės jau turėtų būti įgyvendintos. Mes nuolatos stebime situaciją valstybėse narėse ir siekiame, kad egzistuojantys teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti. Yra pusė dar valstybių narių, kurios dar e, pagrindų, šio pagrindų sprendimų nėra tinkamai įgyvendinusios. Tai kadangi sustiksiu su teisingumo ministrais penktadienį ar artimiausiomis kitomis progomis, mes tikrai diskutuosime e, dėl šio dalyko ir raginsime tinkamai gyvendinti teisinius aktus. Europos komisija nieko nėra suplanavusi. Dėl netikrų žinių skleidimo. Mes čia vėlgi turėtume pagerinti Elksenos kodeksą, kovojant su neapykanta kursančiomis kalbomis, prieš homofobiją, e, su išpoliais prieš moteris. E, Racizmas ir ksenofobija yra dar platesnės e, sritis. Yra Frederikos Mogherini ir ES ekspertų iniciatyva šią temą. Dirbama su Rusijos propaganda, tiksliau kovojant su Rusijos propaganda. Ir egzistuoja jau naujos struktūros valstybėse narėse, tokios kaip Vokietija ar Austrija, pavyzdžiui, kurių darbas yra kovoti su netikromis skleidžiamomis žiniomis. Tos struktūros dirba remdamos į faktais E, tos struktūros neturi teisės tų žinių pašalinti iš viešosios erdvės, bet turi teisę atlikti tyrimus, siekiant išsiaiškinti, ar iš tikrųjų paskleista žinia yra netikra. Ir jų pareiga yra pateikti teisingą informaciją ir faktus tinklalapiuose siekiant parodyti, kokia yra realybė ir kad e, ta, ta žinia yra tikrai neteisinga. Tačiau nieko nėra daroma su nuomonės laisvė. Tiesiog yra išdėstomi faktai ir tiek. Pirmininkas, be abejo, šiais klausimais daugiau detalių galima bus paklausti vėliau. Mums reikia galbūt daugiau laiko tiems klausimams aptarti. Puiku, kad turėjome laiko, kad ir tiek padiskutuoti Visi tie klausimai labai svarbus. Mes jau viršėme posėdžių skirtą laiką. Ačiū komisariai už atvykimą į posėdį, ačiū vertėjams dirbusiems ilgiau šiame posėdėje. Na ir puiku buvo matyti jūs mūsų posėdėje. Penktadienį bus posėdis taryboje. Mes galėsime lybę komiteto reakciją taip pat pateikti kai kuriuos ten svarstysimus klausimus. Ačiū už tą tokią labai intensyvę maratoninę sesiją. Kolegos, rytoj susitiksime e, posėdžiui ryte 9 val. 9.45, o šiandien atsisveikiname. Gero vakaro visiems.